Good afternoon, dear colleagues. I will ask to take your seat. Labadiena, mėly kolegos, prašysiu susėsti. Pradėsime posėdį. Pirmiausiai priimsime darbo, patvirtinsime darbo tvarkę, jokių pakeitimų nėra, jei niekas neprieštarauja. Tada darbo atvarkė priimta tokia, kokia buvo pateikta. Dabar pirmininkės pranešimai. Pirmiausiai man džiugu pranešti, kad ponia Veronik Matijo buvo išrinkta nauja EPP koordinatorė, o ponas e, Georgijos Papa Nikolau EPP vicekoordinatoriumi. Tai sveikiname ir vieną, ir kitą išrinktai narį. Dėl pranešėjų, ponė EP, Bauer EPP, pranešėja dėl vizos paketo, dėl Armenijos ir dėl e, be leidimo gyvenančių žmonių readmisijos ir vizų, lengvesnių vizų išdavimo. Toliau posėdžio protokolo tvirtinimas 12 metų kovo 21, 12 metų rugsėjo 3 dienos jeigu niekas neprieštaraus, iki, kit, iki rydienos posėdžio pabaigos abu protokolai bus laikyti patvirtintais. Dabar norėčiau pateikti šiokios tokios informacijos dėl dabar vykstančių tarp institucinių dėrybų teisėkros procese. Man labai malonu pranešti, kad e, per pirmą e, skaitimą buvo prieitas sustarimo dėl Šengeno kodekso pakeitimo. Papa Nikolau buvo e, pranešėjas, trialogas vyks, vyko gruodį taryba nebuvo sustarus dėl Šengeno paketo ir tik tai tada, kai e, pirmininkų suiga patvirtins ir leis balsuoti, tada bus balsuojama. Dabar suteiksiu žodį pra, e, pranešėjui, kad jis mums pristatytų tą susitarimą, ponė Papa Nikolau. Ačiū pirmininkė, pasitengsiu kalbėti trumpai. Čia yra vienas iš keturių e, pranešimų blokuojamų e, pirmininkų konferencijos dėl visiems aiškių priežasčių. Trumpai aptarsiu, kas atsitiko ir lauksiu kolegų komentarų. Pradėjome dirbti su šio dokumentu dar pirmininkant lenkiškai, tada Danija pirmininkavo ir baigėme šį dokumentą ruošti Kiprui pirmininkaujant komitete buvo balsuojama praeitų metų kovą, tris kartus vyko trilogo susitikimai, pirmininkaujant Danijai ir buvome jau visai be prieina kompromiso, bet pirmininkų suiga užblokavo tą susitarimą ir dabar laukiame pirmininkų suigos leidimo toliau tęsti dėrybas ir baigti šį dokumentą. Prieš aptardamas pirmąjį skaitimą norėčiau padėkoti poniai Boskus, Dano, Kamagentai ir kitiems šešėlinėms pranešėjams, taip pat ir sekretariatui ir administracijai už pagalbą, taip pat ir poniai Kalas. Tai yra techninio pobūdžio pakeitimas Šengeno kodekso, Šengeno reglamento, tai iš tikrųjų yra techninis klausimas. Mm, tikriausiai prisimenate, ką kalbėjome per pas, paskutinius e, susitikimus. Šito pakeitimo e, reikia todėl, kad paskutinis šiandien reglamentas buvo E, priimtas 2006 metais ir per tą laiką buvo įvairiausių e, naujų teisės aktų priimta ir vizų, ir Frontexo srityje, ir kitų teisėjų kūros tekstų buvo priimta per tą laikotarpį, todėl reikėjo Šengeno reglamentą prie jų priderinti, suderinti su jais. Taip pat reikėjo įsigilinti ir e, įtraukti valstybių narių praktinę patirtį, problemas, e, analizę, kaip buvo išspręstos tos problemos. Taigi, Kai pirmą kartą pradėjome svarstyti šį pranešimą, buvo maždaug 80 pakeitimų, 50 mano pakeitimų ir tada maždaug 31 pakeitimas buvo pateikti kolegų. Kovo 27 dieną mes vienbalsiai balsavome dėl šių pakeitimų ir bu, vyko trys trilogos susitikimai. Ir prieš mėnesį buvo tik tai vienas neišspręstas klausimas ir mes tai buvo dėl reikalavimo pranešti valstybei, e, valstybei dėl e, piliečio buvimo, neteisėto buvimo Šengeno erdvėje. E, ir per Kipro pirmininkavimą mes išsprendėm šitą klausimą. Taigi tikslas šio dokumento yra patobulinti mm, dabartinį teisės teisyną, šiandien teisyną ir paskatinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Vieni iš svarbiausių dalykų, dėl kurių mes svarstėme ir sutarėme. Dar kartą prisiminsiu, priminsiu, kad 2006-aisiais buvo paskutinį kartą balsuojama dėl, šio, dėl, dėl, dėl reglamento, dėl Schengeno reglamento. Tik vienas labai svarbus naujas punktas Frontex reglamente tai yra, jis yra susijęs su sienos skirtimo punktais. Čia kalbam apie tai, kad valstybė narė gali susitarti su trečiaja šalim ir vykdyti atitinkamus tikrinimus prie išorinės sienos. Mes e, dėrėjomės ir prie, prieėjome bendro kompromiso. Manau, kad visos šalis gali susitarti su trečiaja šalimi ir vykdyti tokias, tokią patikrą, bet tam yra tam tikros taisyklės, tam tikri reikalavimai. Šios taisyklės susijusios su uh, pasieniečių teisėmis, su asmens duomenų apsauga, E, informacija ir duomenys, turiu galvoje, tie, ta informacija ir tie duomenys, kurie yra surinkami mūsų informacinės sistemas. Taip pat e, straipsnis 3a buvo įtrauktas, ten kalbama apie pagrindinės teisės, nes vykdant šį reglamentą valstybės narės turi elgtis taip pat nepažeistų e, pagrindinių teisų ir tarptautinių um, konvencijų įsipareigojimų. Um, Dar labai svarbus dalykas yra e, statistikos rinkimas apie asmenis, kuriems nebuvo leista įvažiuoti ir kasmet ši statistika turi būti pateikta Eurostatui. Ir galiausiai į tekstą buvo įtraukta ir Frontex agentūra. Ir apsu, um, sienos apsaugos darbuotojų ruošimas ir mikroschemos. Tikiuosi, kad patvirtinę šį um, techninį, šios techninius pakeitimus, iš tikrųjų šis dokumentas bus atnaujintas. Yra ir daugiau smulkesnių pakeitimų, bet neprasiplėsius. Uh, taupydamas laiką, dabar mes su taryba apie pirmąjį skaitimą pasiekėme kompromiso, bet negalime eiti toliau, nes laukiame pirmininkų suigos leidimo tęsti dėrybas įdomu dėl ponios Weber e, pranešimo, kaip toliau klostysis reikalai. Ir pažiūrėsime, kaip nauja pirmininkaujantį valstybė imsis pirmininkavimo. Bendradarbiavame su šešėliniais pranešėjais. Norėčiau jiems dar kartą padėkoti. E, gal jie sugalvos, e, kaip šito pranešimo, tą, šitą pranešimą iš to mirties taško pajudinti Bet jeigu paprašytumėm komiteto pirmininko parodyti iniciatyvą, galbūt parašyti laišką pirmininkaujančiai šaliai, gal tai padėtų. Svarbu, kad būtų matyti, jog parlamentas bendradarbiauja, kad parlamentas laikosi savo pozicijos ir vykdo savo vaidmenį dėrybose, kaip ir buvo iki šiol. Taigi dar kartą dėkoju. Man tai buvo puikia patirtis Pirma, man tai yra pirmas kartas, kai pirmininkavau, trilog, dalyvavau trilog, trilogė ir, jį, ir, ir, ir jisai jau, galima sakyti, baigėsi. Taigi, ačiū pirmininkė. Dėkuoju. Ponas Papanikolau. Toliau teisingumo programa 14-20 metams. Dėl šios programos e, Pirmasis trišalis sutikimas vyko gruodžio 5, antrasis e, gruodžio 17, o dabar suteiksiu žodį pranešėjai ponui Kleis, kad jis informuotų komitetą apie e, šių trijų e, trišalių darybų išvadas ir apie tai, kas toliau padaryta. A, dėkuoju, pirmininkė. Kaip žinia, Teisingumo programa e, nagrinėjama tiek e, jūri, tiek lybė komitetuose, ponas Berlinger jūri komitete yra pranešės, vyko du e, trišaliai sustikimai, 5-17 gruodžio buvo pasiektas laikinasis susitarimas dėl trijų klausimų. Pirmiausiai dėl apriepties programos. Parlamentas yra paprašęs, kad labiau būtų akcentuojamas tarpusavio pripažinimas, abipusis pripažinimas. Ir atitinkami susiję klausimai e, aktualūs valstybėms narėms. Antras dalykas - mokymo svarbą, kad būtų išiškinta teisinės srityje apskritai mūsų nuomonė, reikia užtikrinti pakankamai gerą e, mokymą terminologijos srityje. Kitas dalykas e, - tarptautinis bendradarbiavimas, ypač dėgiant informacinės technologijas, nes e, nagrinėjome elektroninio teisingumo, elektroninio nuotolinio mokymosi sistemas, galvome, kaip pasitelkti, kaip galima geriau um, E, informacijos technologijas ir kaip pagerinti patį visame sektorėje. Taip pat norime uh, užtikrinti, kad visuomenė galėtų geriau naudotis teisingumu. Komitetas uh, nusistatys dar kartą savo prioritetus. Mums labai svarbu uh, teismai, teismų darbuotojai, apibrėžimas, labai svarbu, kaip tai atsispindės tekste. Uh, Galbūt bus paskui tam tikrų mm, korekcijų apibrėžiančios terminus. Toliau Hartijos 21 straipsnis ir galbūt bus pateikta pakeitimų dėl atitinkamos nuostatos susijusios su šiuo straipsniu. Kai kurie sako, kad reikėtų baigtinio sąrašo, o ne mm, atviro arba dalinio sąrašo. Taip pat kilo klausimų dėl to, kaip apibriežti bendrovę. Ir per pradinės diskusijas ir rengiant programą apie tai jau buvo kalbama. Mes norėtume e, taip pat e, apibriežti, kas turėtų būti tekste ir nuomonės šiuo klausimu išsiskyrė. Pranešimas, kurį patvirtino mūsų komitetas ir jūri komitetas taip pat, e, tarsi siūlo daugiau dėmesio skirti institucijoms, kurios dabar e, įgyvendina teisingumo programą. Pirmiausiai. Bet taip pat norime užtikrinti, kad būtų galima teikti peticijas ir kad jos būtų deramai išnagrinėtos. Ir norint geresnių rezultatų reikia uh, siekti, kad teisė, teisėjai, kurios atstovai prisimtų atsakomybę ir kad uh, užtikrintų, jog teisingumo uh, sistema būtų kaip galima geresnė. Mes Taip pat norime daugiau dėmesio skirti rodiklių nagrinėjimui programos ir reikia e, taip pat daryti aiškesnį skirtumą tarp deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų. E, mes daugiau dėm, mes būtume linkę pasisakyti už e, deleguotosius aktus, tarybą ir komisiją už vykdomuosius. Tačiau dar yra daug kitų aspektų, kuriuos reikės apsvarstyti. Ir yra klausimų, kurie susiję ir su kitomis programomis, kitomis veikimo sritimis. Todėl reikės labai plačiai išsamei šį klausimą aptarti, kad suderintume savo nuomonės. Tačiau tikiuosi, kad mums pavyks susitarti kaip galima anksčiau ir galėsime gana greitai pateikti plenariniai sesijai šį klausimą. Dėkui, ponė Kleis. Dabar e, teisų ir pilietybės programa. Rytoj 11 val. po koordinatorių posėdžio bus pristatyta. Pristatys šis klausimas, nes ponė Gions pranešėja nedalyvauja šiandien posėdėje. O dabar galime E, pereiti prie pirmojo pranešimo, kurį svarstysime šiandieną. Man labai malonu pasveikinti atvykusią pas mus ponę e, Vairą Vykę Freibergą, pirmininkę ir taip pat profesorę Hirtą Dubermelin, kuri yra aukšto lygio grupės dėl žiniasklaidos laisvės ir pluralizmo narė. E, ši grupė buvo įsteigta tam, kad pateiktų rekomendacijas žiniasklaidos srityje dėl žiniasklaidos laisvės, pluralizmo Europoje. E, E, tai e, šis darbas susijęs su mūsų darbu dėl ES hartijos, e, ponė Weberė mūsų pranešėja ir taip pat su kultūros komiteto pranešimu dėl audiovizualinės audio žiniasklaidos paslaugų direktyvos gyvenimo pranešėjas yra Kornelis De Jong. Dabar norėčiau pasveikinti abi viešnės atvykusias į komitetą. Pone Vikė Freiberga, pirmiausiai suteiksiu žodį Jums, paskui profesoriai Hertai Dobergmerin, o paskui pakviesiu pranešėjus ir kitus narius dalyvauti diskusijoje. Svarbu prisiminti tai, kad uh, ataskaita jūsų išplatinta tik tai šiandieną visiems nariams sekretoriatas išsintinė elektroniniu paštu. Ja, prašom, ponė Vaira Vikė Freiberga. Ačiū pirmininkė, gerbiami nariai. Mums teko garbiai pristatyti mūsų darbo rezultatus komisijos vicepirminkiai Nelikrius, e, tą padarėme šį rytą ir esame labai dėkingi už galimybę pristatyti svarbiausius e, ataskaitos elementus jums. Žinome, kaip jums, kaip komitetui e, aktualus šis klausimas ir kad jūs taip pat dirbate šioje srityje. Ir aš manau, kad mūsų uh, ataskaita šiek tiek gal kitokia negu jūsų, taigi nedubliuosime visiškai visko. Mes e, žiūrėjome, apie, žinia, e, žiūrėjome į žiniasklaidos laisvę, e, pluralizmą ir dėl pagristų priežasčių. Mes manome, kad žiniasklaidos e, laisvė visai teisingai laikoma demokratijos pagrindu. Praktiškai dėja gyvenimas e, nėra tobulas ir nukrypstama nuo idealo, nuo neužtikrinama visiškai e, spaudos laisvė ir ne visuomet e, yra kokybė žiniasklaidos tokia, kokią norėtume matyti. Mūsų ataskaita vadinasi taip laisva pluralistinė žiniasklaida, kad galėtų palaikyti Europos demokratiją. Tai yra akcentas ir, kaip sakė pirmininkė, Mes esam nedėlė grupelė, kuri dirbo labai intensyviai, nagrinėjome egzistuojančias ataskaitas, pranešimus, kitus dokumentus, taip pat susisiekėme tiesiogiai su įvairiomis grupėmis, įskaitant šį e, parlamento komitetą, palaikydami e, tiesioginį dialogą. Mums e, aktualiausia buvo pasižiūrėti tai, kokia būtų ideali situaciją, e, kurioje žiniasklaida galėtų būti visiškai laisva ir pluralistinė. E, Platono idealo, e, kaip, kaip ir Platono idealo atveju, mes galime tik tai siekti artėti prie to idealo. Žiniasklaida, kur, į kurią nesikišama, į kurios veiklą nesikišama, kuri yra laisva nuo politinių ideologijos politikų veiksmų, E, žiniasklaida, kuri e, nėra reguliuojama savo vadovų, kurie siekia tik pelno, įskaitant e, dar ir reklamos užsakovų finansinius interesus, nes dažnai žiniasklaida priklauso nuo jų. Tai reikalinga, kad žiniasklaida išliktų. Ir kitas dalykas E, galutinio vartotojo vaidmuo. Tai yra eilinio žmogaus piliečio vaidmuo. Žmonės dažnai nesidomi tam tikrais dalykais su, su jų šalies, regiono ar kontinento valdymu. Ar nenori dėti jokių pastangų, kad suprastų, kas vyksta aplinkui juos. Ir uh, E, žmonės paprasčiausiai atsiriboja nuo dalyvavimo politiniuose procesuose. E, piliečių pasivumas daugeliu atveju kelia e, pavojų demokratijai. Tam, kad demokratija gerai funkcionuotų, reikia, kad piliečiai būtų aktyvūs, įsitraukę, gerai informuoti, tada jie galės dalyvauti aktyviai rinkimuose, galės pasakyti skirtumą galės e, matyti skirtumą įvairiose politiniuose procesuose. Mes pasižiūrėjome į kai kurias problemas, kurios yra iškilusios ir aš žinau, kad komitetas e, gerai suvokia, kokios egzistuoja problemos. Taip pat E, pasižiūrėjome į tai, kaip nacionaliniu ar virš nacionalinių lygmenių teisėkros atstovai nagrinėtos klausimus, tas problemas sprendžia. Istoriškai yra skirtumas tarp tradicinės e, seniausiai egzistuojančios žiniasklaidos, tai yra spausdintos žodžios, spausdintos e, spaudos, kuri taiko e, savireglamentavimo principus, e, bet mes suprantame, kad e, E, yra tokių problemų kaip e, e, cenzūra, diktatūra, netgi taip vadinamas smegenų plovimas. Taip pat yra kita, kita žiniasklaidos tipas, naujesnė žiniasklaida, tai yra tam tikri teisės aktai susijęs su ją. Vėlgi, kaip žinia, ši žiniasklaida gali tapti e, rimtų diskusijų priežastimi ir dėl to gali išsiskirti nuomonės. Mūsų pranešime žiniasklaida e, vertinama kaip besikeičianti vis didesnių greičių. E, matome, kaip plėtojasi išmanių telefonų e, vartojimas, kaip jie patys tobulėja, kaip naudojamas, e, naudojama informacija. E, juose taip pat atsiranda interneto dienoraščiai ir tuo pačiu metu nyksta sienos takoskira tarp profesinio žurnalizmo ir nuomonių arba informacijos, kurią gali kažkas kitas pateikti. Tradiciniu modeliu, e, e, kai kažkas vyksta pasaulyje, naujienų e, agentūros, televizijos kanalai, radio stotys, laikraščiai naudoja informaciją iš naujienų agentūrų arba siunčia vietas savo reporterius ir po to yra apdorojama informacija, pristatoma redakcijos požiūrių ir taip pat ji yra tam tikrą prasme filtruojama. Tada galutinis klausytojas, skaitytojas, klausytojas ar žiūrovas e, pasirenka ar žiūrėti sprendimą, e, pažiūrėti programą ar ne, ar pirkti laikraščiai ar ne. Jie e, renkasi, bet jie neįtakoja turinio. Tačiau dabar žiniasklaida tampa vis e, užtikrina desnį tarpusavio saveikumą ir e, skatinami, pavyzdžiui, žmonės iškart reaguoti tai, ką išgirsta ar ką pamato ekrane. Tas tarpusavio saveikumas labai rimtai keičia viską taip pat, keičiasi ir verslo modeliai, kurie leidžia e, žiniasklaidai išgyventi. Ir mes e, e, matome, kad tarp žurnalistų atsiranda tam tikro susirūpinimo dėl taip vadinamo profesinio užtikrintumo kaip profesijos žurnalisto. Nes žurnalizmas kaip profesija tam, kad žmogus galėtų užsidirbti pinigų, kad galėtų e, dirbti toliau, bet pavyzdžiui e, laikrašių atveju tai darosi sunku, nes žmonės e, mažiau perka laikrašių ir tai reiškia, kad daugelis laikraščių atleidžia žurnalistus. Kitas dalykas - žinių platintojai yra interneto svetainių, kurios papras, paprasčiausiai kažkieno sukurtą turinį e, perdirba. Ir jie tos to, tokio, e, tokios organizacijos neįdarbina, daug, nesamdo žurnalistų daug bent jau. Kartais ne vieno. Taigi kyla įvairių problemų O dėl piliečių galima pasakyti, kad e, piliečiai e, tarsi dviejopai žiūri tai, kas vyksta dabar. Viena vertus egzistuoja elektroninė priklausomybė, priklausomybė nuo interneto, žmonės pradeda žiūrėti, ieškoti, filtruoti informacijos, jie gauna tą visą informaciją, kurios nori, e, naujienas ar panašiai. Ir dėl to E, kylo surūpinimas, kai kas išsakė surūpinimą, kad atsiras e, labai daug individų, kurie m, nebendraus su kitais e, visiškai kitaip, negu kad pavyzdžiui tokioje situacijoje, kai pasikliaunama labiau tradicinė žiniasklaida. Egzistuoja elektroninė žiniasklaida filtravimo galimybės, kitos galimybės ir elektroninė žiniasklaida tam tikrą prasme individui suteikia daugiau pasirinkimo laisvės. E, pavyzdžiui, dėl to, ką e, žmonės vartoja kaip informacijos vartotojai. Ir e, mūsų nuomonė be būtinybės ginti e, žiniasklaidos laisvę. Kolegė apie tai lieč, vėliau pakalbės. Egzistuoja teisinė e, sistema ir e, Europos nacionalinių lygmenių šioje srityje, bet dar mes pateikėme rekomendacijų dėl e, piliečių mes norėtume, kad egzistuotų e, raštingumas žiniasklaidos sityje, reikia mažinti skaitmeninę takoskirą, atotrukį. Ir galbūt reikėtų įtraukti tam e, tikras mokymo programas, tam tikras saugus, ką reiškia komunikacijos, ką reiškia žiniasklaida, kaip veikia žiniasklaida, taip pat kaip vertinti, suteikti žinias, kaip vertinti informacijos šaltinius. Ir tai būtų labai svarbus dalykai e, vėliau žmonėms tampant e, jie, jiems informuotais, gerai informuotais piliečiais. E, mes pateikėme rekomendacijų, bet aš dabar apie jas nekalbėsiu, galėsime prie jų vėliau grįžti, e, kai atsakinėsiu jūsų klausimus. Bet dabar norėčiau e, perduoti žodį kolegijai Doblik Milin. Ji yra labai patyrusi specialistė tarptautinės konstitucinės teisės srityje ir jį paprašysiu jos pakalbėti apie kompetencijų teisinių prievolių klausimą. Manau, kad jums tai yra ypatingai svarbu. Thank you so much, profesor Vike Freiberger. Ačiū profesoriai Vikiai Freibergai už perduotą žodį. Pirmiausia, kolegoms iš Europos parlamento norėčiau pasakyti, juk žinote, kad profesorė ne tik tai yra psichologija pagal išsilavinimą, taip pat yra buvusi Latvijos prezidentė. Tad uh, savo asmenyje jį apjungia tą abi sritis. Na, o aš pati, ne tik tai teisininkė, bet buvau ir teisingumo ministrė Vokietijoje, dirbau uh, ir buvau e, Bundestago mm, narė. E, kiti kolegos, panas Maduro taip pat teisininkas, teisės profesorius, gerai žinomas. Uh, ir visi gerai žino apie jo darbą Luksemburgė. Tad pirmiausia, norėčiau pasakyti, turbūt visi sutarėme, kad žiniasklaidos laisvė ir e, pluralizmas, žodžio e, laisvė e, kvalifikuotų žurnalistų tai priklauso mūsų visuomeniai, tik tai valstybių narių, bet ES, kadangi kiekvienas pilietis kuris e, turi dalyvauti rinkimuose, balsuoti už vieną ar už kitą Europos parlamento narį, turi turėti galimybę laisvai gauti e, info informaciją. Tai čia ir būtų labai svarbi laisva ir pluralistinė žiniasklaida, dėl to visi sutarsime. Kaip ką tik tai pasakė e, prezidentė, turime nagrinėti visas problemas E, kurios yra ir valstybėse narėse, ir europinėme ligmenyje, jų yra nemažai. Tad e, visą tai rasite mūsų ataskaitoje, išnagrinėti įvairūs e, aspektai. Na, plačiaja prasme, tad klausimas yra dėl viešojo transliavimo ir dėl pelno siekiančios žiniasklaidos. Tai yra Klausimas susijęs su nauja sena žiniasklaida, spausdinta elektroninė žiniasklaida. Uh, klausimas kyla ir dėl žodžio laisvės ir internetinės žiniasklaidos ir kaip apginti žmogaus teisės, ne tik tai teisę į, į žodžio laisvę, bet taip pat ir laisvos žiniasklaidos nu, teisę. Ir kitas klausimas yra e, toks, kas, kas ir už ką turėtų būti atsakingas valstybių narių lygmenį ir ES lygmenį. Tai kalba eina ne tik tai apie įstatymų leidimą, bet ir apie stebėseną, e, finansavimą, standartų nustatymą. Tad visa tai yra pristatyta ataskaitoje ir labai diferencijuotai pristatomas bendras vaizdas, kaip uh, teisėkurininkai, e, mes e, e, aišku pasisakome ir teikiame E, e, mes, nežin, e, mes neteisė kūrininkai esam, teisės aktus leidžiate jūs, mes tik tai teikiame rekomendacijas ir toliau jau jūs turėtumėte spręsti, ką reikėtų padaryti, kad būtų užtik, užtikrinti šitie pagrindiniai mūsų demokratijos elementai Europos Sąjungoje. Tiek norėjau pasakyti. Dabar perduosiu žodį kolegai. Atsiprašau, e, baigiu savo pasisakymą. Pirmininkė, e, toliau e, pranešėja. Pone Weber atsakinga už pranešimą dėl standartų nustatymų. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti už pristatymą prezidentė Vikiai Freibergai ir ministrei. Europos parlamentas turi e, aptarti išvadas jūsų ataskaitos. Netrukus balsuosime dėl e, pranešimo, kurį rengiame, dėl žiniasklaidos laisvės standartų nustatymo visoje Europoje. Ir turbūt reikėtų padėkoti komisijos nariai Krus, e, kurie iškėlė tokią iniciatyvą suburti žiniasklaidos laisvės ekspertų aukšto lygio grupę ir norėtume padėkoti ir jūsų visai grupiai už darbą. daugeliu požiūrių jūsų rekomendacijos atitinka mūsų Europos parlamente rengiamą pranešimą. Ir iš ties labai e, retai e, matome tokių konstruktyvų požiūrių, kurį matau šioje ataskaitoje. Visi kolegos e, parodė, jog labai nori apsaugoti žiniasklaidos laisvę. Ir kai kurie jūsų žodžiai, formuluotės, tai muzika mano ausims, atvirai kalbant, kai aš skaitau, kad ES turėtų būti kom e, kompetitinga apsaugoti žiniasklaidos laisvę ir pluralizmą valstybės lygmenių, kad būtų galima užtikrinti teisų Esame būtent tai uh, turėjau galvoje, kai iškėliau mintį renkti tokį pranešimą, kadangi tai nesubsidarumo klausimas, kalba eina apie pagrindinių teisų uh, apsaugą, uh, tai yra ES pamatas. Daugelis rekomendacijų elementų, galbūt ne konkrečiai žodžiais, bet taip pat uh, yra ir ES parlamento pranešime, dėl kurio greitai balsuosime ir e, kartu galų gale siūsime labai stiprų e, signalą. Jį siūs ir jūsų ekspertų grupė, ir mūsų parlamentas. Dėl to, kaip e, svarbi žiniasklaidos laisvė ir pluralizmas, dėl to, kaip tai reikėtų apsaugoti. Tačiau turėčiau porą klausimų, norėčiau geriau suprasti uh, kaip jūs mąstėte, rengdami rekomendacijas. Um, neturėjau daug laiko susipažinti su uh, ataskaita, bet norėčiau pati pasiaiškinti kai ką plačiau, kad geriau suprasčiau. Kalbama apie viešąją žiniasklaidą, apie valstybinį finansavimą žiniasklaidai, Savo 26 rekomendacijoje sakote, kad valstybė turėtų kištis, kai rinkai nepavyksta užtikrinti pluralizmo, nes tai laikytina esminiu visuomeniniu turtu. Ir norėčiau jūsų paklausti, ką turite konkrečiai galvoje tai sakydami. Toliau, dėl 27-osios jūsų rekomendacijos sakote, jog jei žiniasklaida um, yra uh, valstybinė, tai reikia užtikrinti pluralizmo uh, garantijas ir nepriklausoma institucija turėtų prižiūrėti tokią žiniasklaidą, turėtų būti atstovaujamos visos suinteresuotosios uh, šalis. Ir mano klausimas dėl tų šalių, gal galėtumėt pateikti pavyzdžių. Uh, Na, e, o baigdama norėčiau tiesiog padėkoti už jūsų atliktą darbą, ponės Argentinė. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ponę Vikio Freibergą, Dofran Melling. Neperskaičiu viso tas atskaitos, tik tai rekomendacijas ir panašiai kaip Renata Weber. Su džiaugsmu noriu pažymėti, jūsų pirmą rekomendaciją, kuriuo sakote, kad reikėtų daugiau kompetencijos susijusios su um, žiniasklaidos uh, laisvė Europos Sąjunga. Mano klausimas yra uh, toks. Jūs pristatėte uh, ataskaitą komisijos nariai nelikrus, bet turbūt žinote, kad šitas mūsų parlamentas ilgai jau siekia, um, kalbėdamas su komisarė e, Redin, kad būtų žiniasklaidos laisvės direktyva e, parengta. Kaip jūs tai vertinate? Antra, jūs rekomenduojate, kad internetos neutralumas būtų įtvirtintas ES teisės aktuose, kaip tik tai šitokia diskusija e, vyksta dabar tarp nevalstybinių veikėjų komisijos. Praeitą savaitę komisijos narė Krus. Uh, davė interviu Le Liberacion e, leidiniui ir ji e, sakė, jog nebus galima užtikrinti esant interneto neutralumui prieigos prie interneto. Uh, Jūs sakote, kad interneto neutralumas turėtų būti įtvirtintas ES e, teisės aktuose. Įdomu, kaip tai, sure, kaip tai, tai sureagavo e, komisijos narė Nelikrus. Aš esu tikra, kad Europos parlamentas pasinaudos jūsų rekomendacijom, kad tai virs e, teisės aktais, kur tai tinkamai yra. Ir ačiū už visai sunaiktą darbą. Ačiū, panas Tavarėš. Ačiū. Ir aš e, norėčiau prisijungti prie padėkos išsakytos Renatos Weber ir Judis Argentini. Poniai Vairvikiai e, Freibergai. Ir Dobler Gmelin e, su įdomumu perskaičiau peržvelgiau ataskaitą. Ir iš tikrųjų sudomino rekomendacijos, galbūt jos bus perintos ir Renatos Weber pranešime. Vienintelis dalykas, ką norėčiau pažymėti, galbūt nepakankamai um, įsigilinu, bet parlamente prašėme jau daug metų jog reikia žiniasklaidos e, laisvės stebėsenos e, e, priemonės. Tai buvo komisijos iniciatyva. 6-7 milijonai eurų tam jau buvo iš, išleisti, bet taip niekada tai ir nebuvo gyventa, nes dėl subsidarumo negalima to įgyvendinti. Komisija kas su komisija kasmet buvo e, kalbamasi ir e, nors na, e, komisija jau išleido 6 milijonus, komisija sako, kad ta priemonė tik diagnostinė ir aš nepritariu tam, aš manau, kad reikia ir diagnozės, jeigu nori įvertinti, ar yra žiniasklaidos pluralizmas. Rekomendacijoje yra pasakyta, kad ES galėtų įsteigti nepriklausomą stebėsenos uh, institucija. Manau, kad rekomendacija labai gera, tačiau ko pasigendu, tai tai, kad neįgyvendinama priemonė, kuri jau parengta yra sukurta ir daug milijonų tam jau išleista, tad jaučiant pareigą ir atsakomybę prieš mūsų piliečius, tai reikėtų gyvendinti. Jūsų ataskaitoje einama pakankamai e, e, toli ir tinkama linkme, bet aš eičiau dar toliau. Klausimas toks. Kam tenka pagrindinė atsakomybė už žiniasklaidos laisvės ir pluralizmo užtikrinimą? Aš sakyčiau, kad e, ta atsakomybė tenka ir valstybėm narėm, ir ES. Dabar dėl technologijos informacija tapo transnacionalinė. Uh, Bet e, e, taip iš esmės buvo e, visuomet dar 18 amžiuje Republik Delec jau buvo transnacionalinė. Taigi žiniasklaidos ir saviraiškos laisvė europinėme dis diskurse uh, iš esmės gyvuoja tokiame e, kontinuume. Ir kalbant apie tai, ką e, žadėjo ES, pavyzdžiui, rytų europiečiams, tai, kad ES e, yra priebėga saviriškos laisviai, pluralizmui. Jeigu dabar ES pasakys, kad tai tenka valstybių narių kompetencijai, Ir jeigu valstybės narės to neužtikrins, tai ES e, praktiškai neįgyvendint savo pačios e, pažado. Būtent tokiam kontekste reikėtų vertinti sutartis. Na, galite sakyti, jo kabinėjasi prie smulkmenų, Tačiau e, jūs savo rekomendacijos sakėte, kad ES turėtų e, būti kompetitinga užtikrinti žiniasklaidos laisvę ir pluralizmą valstybinių lygmenių. Tai aš manyčiau, kad Europos parlamentas tam e, pritarė, būtent tokius argumentus mes jau kurį laiką iš, išsakome. Būtent tam atstovauja Europos parlamentas ir aš taip manau, kad ta atsakomybė tenka ne tik tai valstybėm narėm, bet ir ES uh, užtikrinti žiniasklaidos laisvę. Na, o bendrai paėmus, manau, jog ataskaita parengta puikiai. Ačiū Jums. Ačiū, ponė Zipa. Ačiū. Būtų puiku panaudoti šitą dokumentą kaip pagrindą diskusijoms. Šitas dokumentas yra tikrai labai vertingas, nes iš jo aiškiai matyti, kad žiniasklaidos laisvė ir žodžio laisvė yra demokratijos kertinis akmuo, o jiems grėsmę gali kelti įvairiausi faktoriai, ne tik tai um, vyriausybės kišimasis, valstybės kišimasis, bet ir finansiniai faktoriai. Piliečiai kita vertus irgi turi vaidinti aktyvų vaidmenį, palaikydami tą laisvę. Naujosios uh, žiniasklaidos formos irgi, irgi, irgi stipriai plinta. Taigi šitą informaciją turėtų būti prieinama visiems. Tačiau tai nevyksta automatiškai. Ne visi piliečiai naudojasi tokią laisvę. Dažnai uh, žiniaslaida naudojamasi mm, pramogoms, laisvalaikiui, bet ne, ne socialiniai, politiniai informacijai. Jūs irgi kalbate savo pranešime apie žiniasklaidos kompetencija. Mes, Europos parlamentas ar šiaip ES lygmenių, kokios mes kompetencijos turėtumėm Kalbame dažnai apie žiniasklaidos kompetenciją, aptardami įvairias direktyvas, kitus teisės aktus, bet dažniausiai tai apsiriboja valstybių narių rekomendacijoms. Tiesiog apsiriboja rekomendacijomis ir valstybės narės turėtų sižvelgti ir plačiau, kokios, kokie informacijos rautai yra patikimi, kokiuos pasirinkti, kaip nepaskesti informacijoje. Nėra konkretaus europietiško požiūrio į šį klausimą. Reikia pateikti rekomendaciją valstybėm narėm, bet reikia žengti žingsnį ir toliau. Ką Jūs manote, jeigu tos kompetencijos trūksta, gal ją reikėtų sukurti? Tiesą sakant, nelabai atidžiai skaičiau tekstą, nespėjau visko. Gal jūsų suinteresuotais asmenėmis, su šitą procesą įtrauktais asmenėmis, apie tai kalbėdami rasite kažkokį sprendimą. Ačiū pirmininkė, aš nežinau, gal man kalbėt latviškai, man atrodo, kad 14 kabinoj niekas nesėdi, nėra vertimo iš latvių kalbos. Visgi vieną sakinį pasakysiu. Komitesėdė, cienėjama Vitsfrebergs kunz. So I, I, I just, uh, told... Kalbėtoja pakalbėjo latviškai. Labai džiugu matyti mūsų būsę prezidentą, ponę Vairaviką Freibergą, Lybės komitete. Norėčiau pasveikinti paruošus šias rekomendacijas. Neturėjau laiko labai stipriai įsigilinti, bet visgi permetus akimis man kilo keli klausimai. Septintas puslapis. Ten kalbama apie žiniasklaidos tarybų nepriklausomumą ar žiniasklaidos um, valdytojų kontrol, kontrolės institucijų nepriklausomybės, priežiūros institucijų nepriklausomybės. Tai yra aktualu keletui valstybių narių. Norėjau paklausti, ar gal turite konkrečių rekomendacijų, kaip užtikrinti e, pliu, tokį pluralizmą ir nepriklausomumą žiniasklaidos priežiūros institucijose, nes žinome, kad paprastai tokių institucijų e, nariai yra skiriami parlamento ir ne visada atspindi visų visuomenės sluoksnių interesus. Esu girdėjus pasiūlymų galbūt tiesiogiai rinkti parlamento rinkimuose, tarkim, rinkti taip pat ir, ir žiniasklaidos priežiūros institucijų atstovus. Ką Jūs galvojate apie tai? Ačiū, pirmininkė. Pone Jotova. Искам да поздравя всички докладчици за този труд, който днес ни представят. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti mūsų pranešėms. Jau seniai E, girdėjome apie jūsų ataskaitą ir norėjome pasikeisti su jumis nuomonėmis dėl e, skirtingų problemų, kurios e, minimos jūsų. Esu tikra, kad jūs labai daug dirbote, kad parengtumėte šios rekomendacijas 40 puslapių ir norėčiau pakalbėti apie jūsų išvadas Ar reikėtų sukurti visos Europos masto mechanizmą, kuris galėtų užtikrinti skaidrumą žiniasklaidos rytyje? Tokius klausimus kelia žurnalistai, nevyriausybinio organizacijų atstovai. Taip pat e, kitas klausimas, ar galima būtų sukurti mechanizmą, kuris galėtų kontroliuoti žiniasklaidos koncentraciją, kadangi koncentracija E, yra susijusi su žiniasklaidos plėtojimus ir tai dažnai e, riboja e, žiniasklaidos laisvės. Dabar ponas Papa Nikolau. Norėčiau padėkoti mūsų garbėms svečiams už pristatymą. Jūs kalbate labai įdomiamis, įdomia tema ir iš tikrųjų šitas pranešimas yra ypatingai svarbus, kai turime galvoje ir jūsų patirtį. Uh, klausydamas jūsų pasisakymo, galvojau, kad galvojau apie debatus ir europinių lygmenių, ir nacionalinių lygmenių, apie tai, kokių lyderių mums reikia, kaip mūsų lyderiai reaguoja tam tikrose situacijose ir kaip 7-8 dešimtmetyje valstybių lyderiai reaguodavo ir elgdavosi. Nu, mano nuomonė, Mes turime lyderių, bet jie veikia kit, visiškai kitoje aplinkoje, kitokia žiniaslaida, internetas, socialiniai tinklai, jie visiškai neprimena to, kas buvo praeitie. Iš tikrųjų, iššūkių yra daug, svarbių iššūkių, bet tokių iššūkių ir problemų buvo ir praeitie. Manau, kad prieš keletą dešimtmečių Mūsų kolegos e, dalyvavo panašiose debatuose, diskutavo panašiomis temomis, ką daryti, kad e, demokratija būtų kokybiškesnė, kad būtų žiniasklaidos pluralizmas užtikrinta, žodžio laisvė užtikrinta. Taigi, turėdamas prieš akis tokį paveikslą, Labai pritariu 19, 19 e, rekomendacijai, kur jūs kalbate apie tai, kad mokyklose reikėtų mokyti apie žiniasklaidos laisvę ir pluralizmą. Tikrai labai svarbu, kad Europos piliečiai žinotų, kaip reaguoti informaciją, kaip ją atsirinkti, nesvarbu, ar tai yra profesionalai, ar tiesiog informacijos vartotojai. Taigi, mano klausimas yra labai plataus bendro pobūdžio. Kaip manote, ar. Mm, mūsų, ar, ar, ar situacija eina teigiamą linkme ar, ar ne, ar jūs optimistiškai tai žiūrite. Pirmininkė, ačiū. Dabar vėl perduosime žodį svečiams, ponė Vikė Freiberga. Ačiū, pirmininkė. Pasistengsiu apibendrinti e, kelis klausimus, nepykite, jeigu uh, E, į kokį konkretų klausimą neatsakysiu ar į klausimo dalį. Priminkite man. Manau, kad iš principo mes e, vienodai manome, vienodai mes pritarėme, mūsų nuomonė sutampa dėl tikrų kompetencijų ir nacionalinių ir Europos lygmenių. Ir remiasi, jos remiasi tomis pačiomis vertybėmis, būtent todėl mes ir esame kartu, todėl nereikėtų jų skaidyti. Manau, tai ir yra pati pagrindinė mūsų dokumento esmė. Jeigu mes vertiname žiniaslaidos vaidmenį kokybiškai funkcionuojančioj demokratijoj, tada kompetencija, kaip užtikrinti tą pluralizmą, nėra pats svarbiausias dalykas. Svarbiausia yra, kad mes imtumėmės darbo, kad darytumėm viską, kad galėtumėm užtikrinti, jog ES erdvėje tos pagrindinės vertybės yra gerbiamos. Nacionalinių lygmenių reikia dirbti šią sritį ir mes savo pranešime pabrėžėme kad subsidiarumas yra labai svarbus dalykas primant sprendimus. Europa, ES nėra e, viena lytė, joje yra labai skirtingų kultūrų, tautybių, kalbų. Įvairiausių mūsų istorija, kiekvienos tautos istorija klostėsi labai skirtingai. Todėl būtent subsidiarumo principas ir yra nukreiptas į tuos skirtumus. Bet čia mes kalbame apie bendras vertybės, apie pagrindinės vertybės Europos parlamente. Europos parlamentas yra kartu su kitomis Europos institucijomis pagrindinių teisų sergėtojas. Jeigu kartais taip atsitiktų, kad šitoje srityje susiskaidytumėm ir pamirštumėm tas pagrindinės vertybės, Manau, kad ir piliečiai, ir nevyriausybinės organizacijos, ir pačios valstybės, jeigu nevyriausybė, tai opozicija iš karto pultų reaguoti, į, žodžiu, visais lygmenimis iki pat aukščiausio laiptelio Europos lygmenių. Pone Weber klausė už bendresnio pobūdžio klausimo, klausimą dėl 26-27 rekomendacijos. Buvau atsivertus, bet vėl užverčiau. Mes bandėme pateikti pagrindinius principus, nesigilinant į konkrečius pasiūlymus, smulkės konkrečias detalės. Mes bandėme bendrai apibriežti bendrosius principus. 26 rekomendacijos esmė yra užtikrinti tokias ver, vertybės ir motyvus, net, kurie yra ne tik tai priežiūra ir um, pelno siekimas jeigu, jeigu žiūrėtumėm, e, siektumėm tik tai pelno, tai tikriausia pusė pasaulio kalbėtų angliškai, trečdalis tikriausiai kiniškai, e, dar galbūt trečdalis e, rusiškai, labai prarastumėm daug regioninių skirtumų, kalbų, kultūrų ir taip toliau. Mes kalbame apie kultūrinės vertybės visuomenėje, kurios ne visada galbūt neša pelną. Jeigu tos kultūrinės vertybės yra vertingos būtent tai bendruomeniai, jos ir turi būti puoselėjamos. Mes, pavyzdžiui, žinome statistiką, kiek radio klausytojų klausosi klasikinės muzikos stočių. E, baisiai mažai, bet jeigu liautumėmės transliuoti klasikinę muziką, tai jinai tiesiog išnyktų iš Europos eterio, tai būtų baisu. Taigi tokia buvo pagrindinė mintis rašančią e, rekomendaciją. Taip pat mes kalbėjome ir apie žiniasklaidos autoreguliaciją. E, apie žiniasklaidos tarybą, žiniasklaidos priežiūros tarybas. Manome, kad tos tarybos yra lik ir tarpininkės tarp e, plačiosios visuomenės ir žiniasklaidos savininkų, kurie visgi turi kažkiek pelnytis iš, iš, iš, iš savo verslo ir, iš valstyb, ir tarp valstybės. Taigi šitie interesai turėtų būti subalansuoti. Mes kalbame ir apie žiniasklaidos tarybas, e, turime rekomendaciją, kur kalbame apie tai, kad e, ta taryba turėtų būti kiek įmanoma nepriklausomesnė. Čia ir ponios Dano klausimą atsakau dėl e, tokios tarybos sudėties. Dažniausiai parlamentas skiria tokios tarybos narius, nes paprastai manoma, kad parlamentas atstovauja visai visuomeniai ir parlamentiniai de demokratijai parlamente, e, regis turėtų būti atstovaujama proporcingai visai visuomeniai. Bet žinome, kad kartais būna taip, kad e, taisyklės, kurios, kuriomis siekiama gero, Ir numatyta labai konkrečiai, kad jeigu parlamente renkama tarybą, reikia mm, balsavimo metu gauti kvalifikuotą daugumą ir visus turėtų patenkinti tos tarybos sudėtis, bet kartais atsitinka, kad viena partija turi kvalifikuotą daugumą, ir tiesiog pagal laikydamės visų taisyklių, visų reikalavimų patvirtina tokį, tokią instituciją, bet opozicija mm, tuo lieka nepatenkinta. Taigi reikia galvoti apie galutinį reglamento ar, ar tos priežiūros institucijos tikslą kad pirmiausia vadovautumėmės vertybėmis, o ne konkrečiomis taisyklėmis. Konkrečios taisyklės turi būti pritaikytos prie konkrečios situacijos tam, kad gautumėm reikiamą rezultatą, o ne laikydamėsi gerų taisyklių vis galėtumėm visiškai priešingą pusę. Žiniasklaidos koncentracija irgi yra įdomus klausimas. Mes aptarėme aptarėme šito plataus, šios pačios temos įvairius aspektus ir jūs visi puikiai suprantate, kokie pavojai gali kilti. Aš asmeniškai manau, kad jeigu E, vienoje šalyje tam pačiam žiniasklaidos konsorciumui priklauso absoliučiai visi laikraščiai, tada nebegalima šnekėti nei apie žiniasklaidos laisvę, nei apie žiniasklaidos pluralizmą, net jeigu um, redakcijos yra teoriškai nepriklausomos. Redakcijų e, nepriklausomumas yra irgi vienas iš tų klausimų, kurie čia galdenami. Uh, etikos kodeksas, etikos principai, skaidrumas reikėtų publikuoti bent internetu, kokiais skaidrumo principais yra vadovaujamasi ir savo interesus irgi turėtų kažkaip deklaruoti, kad būtų galima suprasti, kurio, kokia jų pozicija ir atskirti faktus nuo nuomonės. O sakant į klausimą, kokios perspektyvos. E, norisi galvoti, kad ateitis bus geresnė, nes mes galime prisidėti, kad jinai būtų geresnė. Taigi, ponios ir ponai, kreipiuosi jūs kaip į parlamentarus nuo jūsų priklauso, nuo jūsų energijos, nuo jūsų įgaliojimų ir sugebėjimų nuveikti kažką, kas, kas prisidėtų prie, prie didesnės žiniasklaidos laisvės ir kad labiau piliečiai dalyvautų šioje srityje. Įmanoma praplėsti piliečių horizontą, mąstymo lauką, bet galima ir susiaurinti, nes yra tokių, kurie tik tai apsiriboja kompiuteriniais žaidimais, netgi jeigu skaito laikraštį, apsiriboja tik tai tam tikromis e, komiksų skir, e, skiltimis. Taigi, dalyvavimas ir samoningumas yra svarbus faktorius apskritai visuomenėje. E, bet tik tai minutėlę galiu kalbėti, nes turiu spėti lėktuvą. Aš tikiuosi, kad turėsime papildomai dar kitų progų pakalbėti apie mūsų rekomendacijas, kur kas išsameu pakalbėti, nes suprasite turbūt, kad kai kurios iš jų yra labai įdomios. Labai jums e, ačiū, ponė Weber. Jūs sakėte, kad mes e, panašiai galvojame kaip ir jūs, bet tai nestebina, nes Jūs esate parengę labai vertingų pranešimų. Iš savo perspektyvos taip pat kiti, e, kitos institucijos, Europos taryba, Europos tarybos parlamentinė asociacija, e, parlamentinė asamblėje, žurnalistų asociacijos. Ir apie tai mes aiškiai sakome, bet dar noriu pasakyti, kad mes tik ne jums pataikaudami parengėme tokias rekomendacijas. Galbūt e, kai kurios bus šiek tiek jums provokuojančios, paskatins jūs veikti. Europos parlamentas, mano nuomonė, turėtų įgyti daugiau kompetencijų, tačiau rekomendacijose tai nepasakyta ir rekomendacijose komisijoje apie tai taip pat nekalbame, nes ne mes turėtume kelti šį klausimą e, kaip šios ekspertų grupės nariai bet reikia aiškiai pasakyti, kad Europos hartijos 11 straipsnis labai aiškiai kalba nesubsidiarumo keliu nustat, yra e, nustatomi tam tikri dalykai, bet gyvendinti galima tam tikrus standartus subsidiarumo būtent būdu. Paskaitykite viską, nebus labai sudėtinga skaityti tą tekstą, nereikės galbūt jums sugaišti daug laiko, bet paskaitykite ir galbūt galėsime kitą diskusiją surenkti, bus turbūt tai naudinga. Dėkuoju poniai Vikiai Freibergai, dėkuoju poniai e, Doibler Gmelin. Ačiū Jums už informaciją, už Jūsų darbą. O dabar kitas darbo tvarkės klausimas. So, um, let's go to the data Pereikime prie duomenų apsaugos klausimų. Per paskutinį posėdį sausio 6 pranešėjai ponas Albrechtas ir ponas Grūcas pristatė savo pranešimų projektus, po to gana gyvai keitėmės nuomonėmis. Nariai komiteto išreiškė dėlį susidomimą šiuo dokumentų paketų ir buvo nutarta antrą kartą pasikeisti nuomonėmis dėl pranešimų būtent šiandien, sausio 21 dieną. Šiandieną tam, kad galėtume kaip galima geriau padiskutuoti, siūlyčiau atskirai svarstyti abu pranešimus, jų projektus, kad aiškiai galėtume. E, numatyti, kokie klausimai nariams kyla dėl dviejų komisijos pasiūlymų. Pirmiausia, kalbėsime apie pono Drūco pranešimą dėl duomenų apsaugos direktyvos e, įgyvendi, ją gyvenančių teisės aktų nes jis turės e, anksčiau išvykti, o paskui steiksiu žodį kitam pranešėjai, ponui Albrechtui. Taigi dabar prašau e, pirmiausia kalbėti apie pono Drūco e, e, pateiktą pranešimą ir kalbėti apie fizinių asmenų apsaugą. Galite pateikti pakeitimus iki vasario 27 dėl šio pranešimo. Praeitą kartą kalbėjome, ar nereiktų pratesti termino pakeitimams. Uh, dauguma vis tik tai e, sutarė, kad reikėtų dabartinį terminą išlaikyti, nes ir dabar nepaprastai ilgas terminas, beveik du mėnesiai nustatyti. Ir jeigu parlamentas nori, kad 13 e, metais būtų pasiektas galutinis sustarimas, tai diskusijos taryboje turi prasidėti dar pirmininkaujant airijai. Dėl to mes sutarėme e, nekeisti termino, jis išlieka vasario 27 diena dar papildomas pranešimas. Mes e, prašome, e, kad būtų leista filmuoti e, filmavimo grupė, kuri rengia, filmuoja dokumentinį filmą apie duomenų apsaugą. Jeigu niekas neprieštarauja, tai mes leidžiame tai filmavimo grupiai būti salėje mūsų diskusijų metu. O dabar kviečiu pranešė pona Drusis. Labai ačiū pirmininkė. Nebeturiu labai daug ką pridurti prie to, kas sakiau per praeitą posėdį, gal dėl procedūrinių klausimų. Jūs pradžioje sakėte, kad reikėtų pasižiūrėti kiekvieną pranešimą atskirai. Taip, toks požiūris yra teisingas bet galbūt aš pasakysiu, kad dėl dviejų priežasčių gali būti praktiškiau e, e, vis tik kalbėti pakalbėti apie abu pranešimus vienu metu, nes tai yra paketas dokumentų. Mes į juos žiūrime kaip į paketą. Ir e, aš vis tik tai suprantu, kad e, bus e, įdomesnis, aktualesnis kolegoms bendrasis reglamentas, galbūt reikėtų tam skirti daugiau laiko jam aptarti. Ir trečias dalykas, asmeniškai noriu kai ką pastebėti, nenoriu niekieno įžeisti. Uh, bet e, nematau tiek jau daug kolegų salėje, kurie galėtų pasisakyti ir aš e, klausiu savęs. Ar teisingai dabar renkti tą diskusiją mes, kolegų prašymų, surengėme antrąją sesiją, kad galėtume aptarti šį labai svarbų e, paketą dėl duomenų apsaugos. Tikiuosi, kad daugiau kolegų ateis dar į mūsų posėdį, bet aš kalbėjau su Janu Albrechtu, kad galbūt kolegos, e, kai pasisakys, galėtų vis tik tai kalbėti, jeigu nori, apie abu pakeiti pranešimus. Ačiū. Uh, Dėkuoju, ponė Zipa. Dėkuoju. Aš kalbėsiu apie direktyvą, nes panas Albertas uh, e, užsijėmė kitų klausimų norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė ponas Trūcas. Jau vyko diskusija dėl šių pranešimų, nors laiko daug ir neturėjome. Bet reikia skirti daugiau laiko aptarti sudėtingiams klausimus. Aš noriu juos aptarti su kolegomis. Ir jeigu būtų daugiau kolegų, galbūt tikrai būtų galima padiskutuoti kur kas išsameu. Direktyva reglamentas yra dokumentų paketas, mes laikomės tokios nuomonės ir norėtume, kad šie dokumentai būtų svarstomi ir patvirtinti kartu, nes jie yra tarpusavie susiję. Dabar turėtume kalbėti galbūt labiau apie direktyvą daugiau, nes visuomenėje suprantama, kad tai yra svarbesnis dokumentas, o reglamento svarbi svarba netokia didelė, bet iš tikrųjų abu teisės aktai yra svarbus tiem, kam e, bus taikomi teisės aktai susijęs su duomenų apsauga. Ir tiem, kas dirba teisingumo srityje. Todėl manau, kad mums kur kas būtų geriau rengti bendrą diskusiją, kad galėtume užtikrinti e, vientisą požiūrį. Negalima sakyti, kad direktyvos nagrinėjimas turėtų būti gal kiek švelnesnis, net toks griež, netaip griežtai turėtume kalbėti. Dėl abiejų pasiūlymų turėtume pareikšti aiškiai nuomonę. Daug kolegų šiandien nėra, taigi aš dar prašau poros minučių, kad galėčiau išsakyti savo nuomonę. Mums reikia apibriežti labai aiškiai direktyvos e, terminus, e, aiškiai apibriežti, kol kokius duomenis e, sieksime apsaugoti, taip pat kaip e, duomenis bus naudojami kriminalinėse baudžiamosiose bylose ir kokią norime numatyti apsaugą. Toliau, kokios procedūros turi būti taikomas nacionaliniu lygmeniu ir kada e, galima kalbėti apie tarptautinį arba tarp regioninį aspektą Kartais sudarius sutarimus galima duomenys panaudoti kitose e, jurisdikcijose, tolesnėse bylose, bet mums reikia vienodų standartų, kad būtų galima tą padaryti. Man atrodo, kad praeitą kartą aš tai pasakiau mes neturėtume neigiamai paveikti teisingumo vykdymo. Kiekvienas susijęs su teisėjai sauga nori, kad būtų atitinkamų šalių e, duomenų apsauga apginta. Ir kartais e, tai yra sudėtinga. Ja, e, žinome, kad e, jeigu, pavyzdžiui, žmogus yra kaltinamasis, e, svarbu apsaugoti jo asmens duomenis tam tikrus, taip pat, jeigu jis ar ji yra liudytojas. Reikia užtikrinti deramą e, asmens privatumo apsaugą ir turime labai e, atsargiai spręsti šios klausimus. E, reikia aptarti, kaip saugosime liudijimus. Ir kitą kartą dar reikėtų e, tai aptarti, kai nagrinėsime pakeitimus. Reikia labai išsamei aptarti visus šiuos e, detalius klausimus, kurie, kuriuos kelia tiek direktyva, tiek reglamentas. Ponas Vos, atsiprašau, negalėjau išklausyti įžanginių žodžių, bet įsivaizduoju, kad e, panašiai buvo kalbėta kaip ir per praeitą mūsų posėdį dėl direktyvos. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad reikia užsitikrinti teisinę iškumą ir pasitikėjimą tuo, kaip e, taikomos duomenų E, valdymo procedūros, kad piliečiai jomis pasitikėtų kiekvieną kartą, kai vykdomas teisingumas. Europos parlamentas visuomet e, laikėsi nuomonės, kad e, privačių asmens duomenų apsauga yra viena iš pagrindinių teisių ir kad reikia užtikrinti deramą priežiūrą, kad nebūtų piknaudžiaujama duomenimis, kad to nedarytų valstybė, taip pat ir įgyvendinant teismo nuosprendžius. Yra labai svarbu kad būtų suderintos procedūros įvairiose e, teisenose, jurisdikcijose ir kad valstybė neturėtų nekontroliuojamo duomenų monopolio, nes tai taip pat gali turėti neigiamo poveikio individui ir gali e, paveikti teismo sprendimų vykdymą. Dėl to svarbu viską e, deramai valdyti tam, kad būtų užtikrinta, jog visiems asmenims bus užtikrinta jų teisų ir asmens duomenų apsauga. Žinau, kad jau apie tai kalbėjau, bet e, bendradarbiaujant policijos paėgoms ir teismams e, iškyla labai daug e, atsira, veikia labai daug modelių Europos Sąjungoje ir tai yra jautris rytis. E, pirmiausiai, žiūrint iš priežiūros, priežiūros požiūrio taško, egzistuoja nacionalinės struktūros, nacionalinės tradicijos ir mes turime labai atsargiai e, teikti rekomendacijas dėl to, kaip pakeisti nacionalinę praktiką. 16 straipsnis apie tai kalba kalbama ten apie Europos e, duomenų apsaugos teisės aktų patvirtinimą, bet mes dabar negalime eiti e, toliau, nes atsiras tam tikro teisinio neiškumo piliečiams. Turime būti pragmatiški ir manau, kad turėsime dar e, pagalvoti kur kas geriau apie tai. Taip pat dėl duomenų naudojimo valstybėje, neteisingo panaudojimo ar naudojimo e, kitų biudžeto kitais tikslais. 16 straipsnio antra dalis susijusi su ES kompetencija. Kai duomenys naudojami vidaus tikslais, tada taikomos kitos taisyklės. ir būtent tuo met reikia kalbėti apie horizontalų e, duomenų apsaugojimą. Mes turime žiūrėti į taip pat į subsidiarumo klausimą, į tai, ar kitose lygmenyse taip pat numatyta pakankamai apsaugos. Savo frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad mes norėtume minimalių standartų. Mūsų nuomonė tai būtų naudinga. Ir mes manome, kad reikėtų pasižiūrėti į vidinį aspektą, taip pat į tarp valstybinį aspektą. Ir reikia taikyti vienodų sąlygų principą. Bet kuriuo atveju mūsų nuomonė abiems sritims būtų galima taikyti minimalius standartus. Ir jeigu mes uh, sukursime pusiausvirą, tai užtikrinsime geresnę apsaugą uh, asmens teisėms, žmog, asmens duomenų apsaugai. Jau yra pasiekta tam tikrų rezultatų šioje srityje. Uh, Mes taip pat užtikrinsime skaidrumą, priežiūrą ir užtikrinsime, kad tie principai bus įrašyti teisės aktuose ir, aišku, bus numatyta griežtesnė atskaitomybė. Ir taip pat turime siekti, kad nepadarysime nieko, kas sutrukdytų deramam asmens duomenų naudojimui baudžiamojo srityje mes turime e, užtikrinti priva, pri, asmens domenų apsaugą, taip pat žmogaus fizinį neliečiamumą. Ta reikia padaryti teisės aktais ir aš manau, kad e, direktyvoje reikėtų kai kur e, pataisyti kai ką, pavyzdžiui, pirmame skyriuje. Nes yra tam tikrų pavojų jeigu mes nežiūrėsime, nebusime pakankamai atsargus, jeigu įdėksime minimalius standartus, tai valstybės narės pačios galės dar griežtinti savo nuostatas. Bet e, mūsų tikslas ne harmonizavimas, reikia pabrėžti, o minimalių standartų įdėgymas, kurie bus visiems primtini. Taip pat e, kalbame apie tai, kad reikia plėsti nuostatų taikymos rytį ir apimti ES institucijas. Antrame skyriuje e, svarbiausias dalykas yra kai kurių pagrindinių nuostatų e, pakoregavimas. Manau, niekas tam labai neprieštaraus e, dėl, pavyzdžiui, biurokratijos sąnaudų, tai yra penktas punktas. bet taip pat reikia pagalvoti, ką, kokį poveikį turės e, pakeitimai. Duomenų ap, apdorojimas yra labai svarbus ir e, teisės aktuose turime užtikrinti deramą apsaugą šioje srityje. Taip pat e, prisiminti reikia, kad nuostatos galios visose valstybėse narėse ir kad bus užtikrintas deramas apsaugos lygis. Trečias skyrius. kalbama apie tai, kaip gali būti paveiktos asmenų teisės. Jeigu dėl, dėl, dėl teisės e, naudotis informaciją arba gauti informaciją, čia paminėsiu dar ir 12 straipsnį, e, siekiant, e, kuris skirtas tam, kad būtų subalansuotas. E, E, subalansuota duomenų apsauga ir teisė informacija, renkant informaciją. Taip pat yra nuostatų dėl prieigos prie informacijos, ką reglamentuoja valstybės narės. Reikėtų kai ką pakoreguoti nuostatose. kad užtikrintume didesnį vientisumą. Dėl dokumentų Yra nemažai dokumentų, yra 2008 metų pagrindų e, sprendimas ir dešimtasis straipsnis, kuris yra mūsų pagrindas. E, 27 straipsnis, 22 straipsnis pamatinio sprendimo. Juos reikėtų, mano nuomonė, pakoreguoti. O dabar deleguotieji ir e, vykdomieji aktai. E, Apie juos kalbėjome anksčiau, per ankstesnės diskusijas. Reikia galvoti, kas bus e, padaryta su atitinkamomis nuostatomis, kuriuo, kokiu mastu galima e, kai ką priboti. Daug ką galėčiau dar pasakyti, bet man atrodo, e, apsiribosiu tuo. Aš dar vėliau pasisakysiu, kada nors per ateinančias diskusijas dėl direktyvos. Ponas Enciu. E, Ačiū pirmininkė. Prieš mane kalbėjo kolegos, iš esmės palėtė visus e, aspektus susijusius su abiem dokumentais. Norėčiau paminėti tik tai vieną dalyką savo raštu. Dėl technologinės pažangos vis daugiau asmens e, duomenų yra saugomi. Tačiau nėra reikalo jo saugoti, reikėtų riboti domenų saugojimą. Ir čia galimas dviejopas požiūris. Visų pirma, reikia didinti piliečių samoningumą. Jie turėtų žinoti, kad informacija saugoma, jie turėtų kaip tik todėl būti atsargesni, Be to reikėtų didinti atsakomybę už domenų e, apsaugą, reikia užtikrinti domenų a, a, e, institucinę e, sąrangą, kad būtų apsaugoti duomenės domenų valytojų lygmenio. Domenų saugojimas ir naudojamas nėra savame suprantamas dalykas. Tai reikia daryti tik tai, kai yra tam poreikis. Ir tą poreikį reikia įrodyti. Kai jis įrodytas, asmens duomenų saugomo ir naudojamo kiekis neturėtų būti viršytas to, kurio e, reikia. Ir čia e, kalbame apie tai, kaip tos duomenys e, naudoja ir valstybės institucijos, ir uh, privačios e, įstaigos ir e, negavus leidimo duomenys negali būti saugomi ir perduodami trečiosiam e, šalim. Piliečiai turėtų žinoti, ką reiškia, kai juos mens duomenys yra saugomi ir naudojami. Reikėtų tuo tikslu organizuoti informavimo kampanijas. Ir kalbant apie visą grandinę saugojimo ir naudojimo, ir as, asmen, asmenės informacijos e, dauginimo visoje toje grandinėje e, asmenys turėtų būti informuoti surinkimo e, momentu. Be to reikia, reikia vykdyti patikras ir prieš surinkant duomenis ir po to reikia tikrinti duomenis naudojančias institucijas. Tai norėjau paminėti, tačiau manyčiau, kad dar galime dokumentus e, tobulinti ir jie bus na, patobulinti atsižvelgusi mūsų pasiūlytus pakeitimus. Panas Albrechtas. Ačiū ir aš turėčiau preliminarę pastabą. Turbūt kolegos vėluoja dėl oro sąlygų ir man pačiam kilo sunkumų, nieko čia nepadarysi, tačiau dabar turime galimybę mm, diskutuoti ir reikėtų ją pasinaudoti. Pirmiausia, norėčiau apžvelgti direktyvą, o vėliau kalbėsiu ir apie konkrečius darbo atvirkės punktus. Iš direktyvos man susidaro įspūdis, kad Europos parlamentas nepasiekė e, to, ko iš pat pradžio norėjo. Mes norėjome, kad būtų užtikrinta vieninga domenų apsauga. Problema yra ta, kad kalba eina apie trečią ramstį, e, policijos ir teismų bendradarbiavimą. Tai reiškia, kad e, Domenų apsaugos sistemos yra labai skirtingos Europos Sąjungoje. policija ir teismai yra pasirengę pritarti suderinimui. Mes e, tai labai dažnai kritikuojame, e, tačiau e, tai nėra įtraukta į bendrijos veiklą. Ta pati galima pasakyti apie slaptas tarnybas, konstitucijos priežiūros tarnybas. kadangi čia nėra atitinkamos kompetencijos, tačiau mes um, turėtumėm siekti reguliavimo šioje, šioje srityje. Jei pažvelgtumėm į e, Primo sutartį, į policijos bendradarbiavimą, tai reikia bendrų taisyklių, reikia bazinių standartų, nustatyti nuo ES lygmenių. Jei pažvelgtumėm apie, tarkim, Europos e, kratų orderį, keliaivių įrašo duomenis, tai pirmuoju atveju tie duomenys, e, e, tais duomenim, kuriuos turi policija ir teismai, turi būti galima tarp valstybinių e, lygmenių. Nes kalbant apie policijos ir teismų bendradarbiavimo tinklą, mes čia norime siekti pažangos, remiantis uh, pagrindiniais e, standartais, tai siejasi su labai e, jautrė e, sritim, pagrindinių teisų sritim. Dabar yra taip, kad sistemos labai skiriasi, direktyvoje reglamentuojame tik tai minimalų standartai. Na, O jeigu yra minimalų standartai, tai nereiškia, kad valstybės narės e, gali daryti, ką nori, kurios nori e, bendradarbiauti, jos e, turi galėti tai daryti, taikant griežtesnės nuostatas, jos turėtų galėti tai daryti, tų, kas nori su, suderinti bazinius standartus. Na, nemanau, kad turėtumėm sakyti, kad uh, Europos Sąjung, Sąjungos lygmenių reikėtų uh, įsteigti kažkokią tai agentūrą. Mes europinių lygmenių turėtumėm siekti, kad bendradarbiautų nacionalinės institucijos, bet kad tą galėtumėm padaryti, reikėtų užtikrinti, kad e, toliau būtų e, suvienodintos teisės aktų nuostatos ir tai e, reikėtų konkrečiau numatyti direktyvoje. Nes dabar labai daug nuodžiūros laisvės palikta valstybėm narėm gyventi direktyvos nuostatas ir tebėra neaišku, uh, kalbant apie konkrečias e, nuostatas, pavyzdžiui, e, teisinis e, atstovavimas, pagrindinės teisės, neaišku, kaip tai bus įgyventa, ar pavyzdžiui, duomenų saugojimas, tarkim, keleivių įrašų duomenės, duomenų bazės, visi šitie klausimai turi būti išspręsti, reikia aiškių tam skirtų nuostatų. Reikia konkrečių nuostatų. Kitas svarbus klausimas - profiliavimas. Įvairios informacijos susijimas ar duomenų rinkinių susijimas. Tai yra e, kasdienės poreikis gilinantis į šią sritį, todėl reikia konkrečių uh, nuostatų e, skirtų tokių kasdienių poreikių patenkinimui. galbūt vertėtų pažvelgti Europos tarybos rekomendacijas. Tad kol kas tiek. Dėkui. Norėčiau kreiptis į komisiją. Ar jūs norėtumėt galbūt kažką tai pridurti? Ačiū pirmininkė už galimybę dalyvauti šios dienos diskusijose. Šiandien norėtumėm daugiausia kalbėti apie reglamentą. Žinoma, susipažinome su puikiu pranešimu ir norėtumėm pažymėti, jog komisija visuomet buvo už nacionalinio menų apsaugos institucijų nepriklausomą. Atsiprašau, kad pertraukiu, bet dabar kalbame tik tai apie direktyvą, o po to kalbėsime apie reglamentą. Atsiprašau, Taip, dėl direktyvos. Kol kas tik tai norėčiau pasakyti, kad žinoma, komisija pateikė pasiūlymą dėl direktyvos jau pripažindama tai, kad e, yra tam tikra valstybių narių istorinė specifika, kaip tik tai todėl e, ir turime direktyvą, o ne reglamentą. Visiškai e, suprantame, jog reikia tinkamai atsižvelgti į teisės saugos, policijos darbo poreikius. Tačiau kita vertus jau dabar reikia užtikrinti mainų galimybę. Uh, tarkim, pirštų atspaudų duomenis duomenų bazėse. Tai jau yra e, šios dienos realybė, to jau galima keistas ir tą šios dienos realybę reikia e, papildyti. E, reikia tinklų mainų duomenimis, vadovaujantis taisyklėmis reikia užtikrinti apsaugą pagal pagrindų e, sprendimą ir tai yra e, taikoma duomenų e, tvarkymui, pavyzdžiui, pirštų atspaudų duomenų tvarkymui. Tai atrodo, kad formuojasi bendras sutarimas ir kalbant apie, apie direktyvą, uh, E, pasirinktas kelias minimalių standartų, tai yra tas kelias, e, kurio norėtų e, eiti daugelis valstybių narių taryboje. Ir komisijai nekiltų problemų tam pritarti, žinoma, tuo atveju į tų minimalių uh, E, standartų lygis būtų pakankamai aukštas, e, kad būtų pasiekta tikslo, tai yra apsaugoti pagrindinės teisės na, tokiam amžiui, kai tinklais vis labiau keičiamasi duomenimis. Ačiū ir vėliau jums dar uh, suteiksiu žodį, kai pradėsime diskusijas dėl reglamentų. Dabar uh, kreipsiuosi į poną Draucas, jūsų baigiamasis žodis. Ačiū pirmininkė jums leidus kalbėsiu vokiškai. Trumpai dėl turinio. Nekalbėsiu apie viską. Na, viskas jau buvo išsakyta. Ir esu tikras, kad ateityje, vykdant procedūrą, galėsime viską aptarti, aptarti visus pakeitimus. viskas, ką sakė e, kolegos, atitinka ir mano filosofiją, kaip aš vertinčiau e, galutinį e, pranešimą, pritarčiau pono Foso pasiūlymams, nemanau, kad yra labai didelių nesutarimų. Dėl to, ką sakė Akselis Fosas, dėl vidinio uh, konflikto. Tai iš tiesų egzistuoja, kai kalba eina apie direktyvą, kuri riboja pagrindinės asmenų e, teisės. Kalba eina taip pat ir apie e, tai, kaip valstybės gali vykdyti e, savo procedūras, kaip efektyviai tai gali daryti. Tai yra tikras konfliktas prieš prieštarą, reikia skaidrumo, reikia stebėti, kaip viskas daroma. Tad e, iš tiesų, kalbant apie bet kokią baudžiamą bylą, e, galimas tikras, tam tikras neefektyvumas reikia labiau apsaugoti asmenis e, ir tą kelią ir reikėtų rinktis didesnė asmenų apsauga, siekiant užtikrinti valstybės darbo efektyvumą. Taigi, Mm, kokiu keliu reikėtų eiti, e, ar tai turėtų būti minimalių standartų e, kelias. Aš galėčiau tik tai pritarti e, komisijai. Ir jeigu tai bus minimalų standartai, jie turi būti pakankamai aukšti. Tačiau esu realistas ir suprantu Akselio Foso argumentus dėl valstybių narių teisinių tradicijų kad čia reikalingas tam tikras e, palaipsniškumas. Esu realistas, suvokiu, jog reikės dėrėti su taryba. Norint pasiekti rezultatų, reikia eiti žingsnis po žingsnio, tačiau reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp šito aspekto ir kitų dalykų. Europos parlamentas turėtų pasinaudoti na, galimybę tinkamai viską įvertinti, kadangi kalba eina apie ES ateitį ir aš asmeniškai esu įstikinęs, jog jeigu norime didesnės integracijos ES, tai reiškia, jog mums reikės drąsos reikiamiams žingsniams žengti trečiajam ramsti. Na, o siekis turėtų būti harmonizavimas nuostatų, ne vien minimalus standartai. Iš tiesų, puikiai kalbate vokiškai, norėčiau pažymėti. Dabar pereikime prie bendro domenų apsaugos reglamento. Ta patį sakiau apie direktyvą. Terminas pakeitimams teikti yra vasario 27. -oji. Dabar žodį suteiksiu ponui Albrechtui, pranešėjui. Ačiū pirmininkė. Panašiai, kai buvo kalbama ir apie direktyvą, aš tiesiog norėčiau susijęti tai, ką mes jau kalbėjome per pirmą diskusijų ratą. Kai kalbame apie reformą, kur mūsų atspirties taškas ir koks buvo reglamento tikslas. Mes Europos parlamente jau nekartą bandėme siekti šito tikslo. 2011 m. Liepos mėnesio rezoliucijoje mes jau tų pusantro dešimtmečio gyvenam su sena direktyva ir supratome, kad valstybėse narėse skirtingai gyvendinami e, asmens duomenų apsaugos teisės aktai, todėl ne visose valstybėse narėse asmens duomen, duomenys yra saugomi taip pat, bent jau tas pagrita pagrindinė apsauga nėra tokia pati ir kyla toks jo teisinio nesaugumo problema, ypač tiems asmenims, kurių duomenys yra apdorojami. Taip pat ir tiems, kurie dirba su duomenų apdorojimu, kyla problemų. Tai reikia kurti didesnį teisinį saugumą ir sukurti paprastesnę teisinę bazę. Reikia bendros taisyklės, kuri galiotų e, visose valstybėse narėse, o ne 27 skirtingus teisynus. Taigi reikia labiau suderinti teisės aktus, teisinę bazę. Seniau tai buvo neįmanoma padaryti, todėl labai svarbu pasistengti to pasiekti dabar, nes, nes čia yra tik viena iš tų sričių, kuri svarbi viso ES lygmenių. Nes, pavyzdžiui, 25-ais nekalbėjom apie internetą kaip žiniasklaidą, o dabar visi juo naudojasi. Taigi labai svarbu pasakyti, pranešti, kad mūsų tikslas yra stipresnis harmonizavimas, stipresnis suderinimas. Tai yra didelis iššūkis, nes mes, sakykime, savo valstybėse narėse vadovavomės skirtingomis duomenų apsaugos kultūromis, skirtingais principais. Tarkim, asmenys, kurie dirba su asmenų duomenų, asmens duomenų apsauga, kaip mes jiems e, pakeisime taisyklės, kaip mes jiems nurodysim, ką daryti, ko nedaryti, turime būti labai atviri ir lankstus. Taigi, nenorime sukurti naujo naujų reikalavimų, naujų, naujo teisino. Nes per pastarosius 25 metus ir taip buvo kuriami teisės aktai, taip pat ir tarptautinėje teisėje yra labai daug nurodymų susijusių su asmens duomenų apsauga, pavyzdžiui, pasitinkami teisės aktai. Ir būtų tikrai neteisinga pamiršti pagrindinius principus, kurie iki šiol buvo jau uh, E, priimti, patvirtinti ir įgyvendinami, tai ir direktyvos, ir reglamento principai turi eiti tą pačią linkmę, kaip ir dabar, koks ir dabar yra asmens duomenų apsaugos reglamentavimas. Tai reikalavimai turi būti konkretus, kad šie patikti dokumentai būtų nesunkiai naudojami kiekvieno ES gyventojo. Būtent tai ir yra didžiausias iššūkis ir manau, kad mes jį suprantame, kaip komisijai jau esu sakęs. 2011 m. Liepos rezoliucijoje buvo paminėti, e, paminėtos kelios rytys ir visose iš jų mes dirbame ir einame tą pačią linkmę. Yra šiame dokumente daug straipsnių, ilga konstatuojamoji dalis Bet e, tas dokumentas neturėtų būti toks lik ir vieno dydžio tinkančio visiems. Mes turime užpildyti visus, visas spragas, o tai yra sudėtingas uždavinys. Mes, kurdami apibrieštis, Norime būti tikri, kad vis, visos spragos, kurios atsivėrė per, ar paaiškėjo per pastartus metus, būtų užpildytos šiame dokumente. Pirmiausiai apibrėžėme, kas yra asmens duomenys. Kas yra asmens duomenų apdorojimas, labai svarbu apibrėžti šitus terminus ir piliečiams, ir įmonėms ir valstybei, nes iš tų apibriešių kils atitinkami teisiniai mm, įsipareigojimai, tam tikros teisinės pasiekmes. Taigi čia kalbame apie asmens piliečio teisės Mes turime apsibriežti tikslus pirmiausiai, nusistatyti savo principus ir apibriežti, kas tai yra piliečio teisė, kas tai yra teisė gauti informaciją, kas yra teisė informacijos ištrinimą, kas yra informacijos mm, pakeitimas. Visą tai reikia apibriežti ir tai yra labai svarbu, bet taip pat labai svarbu apibriežti ir E, valstybės ir įmonės atsakomybę įsipareigojimus asmens duomenų apsaugos rytyje. Jie turi atlikti visą reikiamą darbą, kad nebūtų pažįstos piliečių teisės. Taigi čia yra tas kaip ir antras ramstis, kurio rėmėmės, kurdami, ruoždami šitą dokumentą. Reikia sumažinti um, biurokratizmo naštą, kad mm, dokumentai ir tas papirizmas būtų kuo mažesnis. Reikia nustatyti labai griežtas aiškias taisyklės. Žinoma, tai čia mes nebandome sukurti naujai išrasti dviračio. Mes remiamės tais tom nuostatom, kurias, kurios jau galioja, tiesiog norime viską apibriežti daug aiškiau, teisingiau ir paprasčiau. Dar vienas dalykas. Tai vieno langelio principas. Tai irgi labai svarbu, kalbant apie šių duomenų šių reikalavimų įgyvendinimą, kas, kas bus atsakingas už duomenų įvedimą ar ištrinimą, o jeigu bus kažk... nepatenkintų kažkas norės e, pasiskūsti, kas, kas bus tas atsakingas asmo, kuris bus kaltas už vieną ar kitą netinkamai atliktą e, veiksmą. Taigi mes čia kalbame apie vieno langelio principą, apie tam tikrą pareigūną, kuris e, užtikrina, kad priemonės, kurių imtasi, yra tos, kurios ir, ir, ir, ir yra atitinkančios visus teisės aktus. vieno langelio principas yra labai svarbus tam, kad asmuo, kuris mano, kad mm, jo duomenys turi būti saugomi ir kad jo duomenys yra nepakankamai saugomi, kad žinotų į ką kreiptis, kad būtų galima išspręsti mm, tam e, tikrus nesutarimus ar, ar, ar, ar skundus prieš iš tikrųjų kreipiantis į teismą. Tai būtent asmens duomenų komitetas galėtų būti tokia institucija. Uh, lik ir sprendžianti skundus, jeigu jie kyla, be būtinybės kreiptis į teismą. Ir paskutinis svarbus punktas, jeigu tas asmens duomenų apsaugos pareigūnas nesilaiko reikalavimų, tai priežiūros komitetas gali jį priversti įgyvendinti atinkamas nuostatas. Nenorėjome, kad Europos komisija būtų liktai tas paskutinis e, taškas, į kurį galima kreiptis, kuris būtų, e, kurio žodis būtų viršesnis už asmens duomenų apsaugos pareigūno nuomonę ar, ar žodį. E, kad ne. Tačiau parlamentas turės nuspręsti, ar šitokio pakeitimo reikia. Manau, tai yra logiška, nes asmens duomenų apsaugos pareigūnų nepriklausomumas, dėl jo mes galime būti tikri. Teisė. Um, teisėkuros institucijos kūrė teisės aktus, pakeičia nuostatas, o asmens duomenų apsaugos pareigūnas turi įsigilinti į teisinės nuostatas ir jas įgyvendinti. Žinoma, tas įsigilinimas ir įgyvendinimas turėtų būti vienodas. Mes norėtumėm suvienodinti teisės teisinių nuostatų įgyvendinimą. Tai turėtų būti mūsų pagrindinis tikslas - suvienodinti teisės aktų įgyvendinimą, jų interpretavimą. Būtent tai ir yra pagrindinis tikslas - sukurti sistemą, kuri būtų nuosekli visoje Europos Sąjungoje, tik tam tikra asmens apsaugų garantija. Taigi tiek norėjau pasakyti, džiaugiuosi džiaugsiuosi, jei pateiksite pakeitimų, kurie tikrai bus naudingi, esu tikras, dėkoju šilniams pranešėjams. Žinau, šitas dokumentas yra pakankamai painus, sudėtingas, bet tikiuosi, kad mes galėsime paruošti mm, dokumentą, už kurį bus galima balsuoti. Žinoma, tai yra didelis darbas. Todėl prašau kolegų būkite geri, stelkite dėmesį į tas dokumento dalis, kurios yra esminės, kurias iš tikrųjų reikia keisti. Mes jau tikrai apie daugą kalbėjome ir prieš šį posėdį. Taigi, jeigu norite pateikti pakeitimą, kreipkitės į šešėlinius pranešėjus, įsitikinkite, kad iš tikrųjų tas pakeitimas yra būtinas. Ir taip tas dokumentas sudėtingas, bet kai bus dar ir pakeitimų, jisai dar labiau sudėtingas atrodys, o mums reikia paruošti dokumentą, už kurį būtų galima, kurį būtų galima pateikti balsavimui. Taigi, esmė yra ta, kad mes norime eiti į priekį, sureglamentuoti šitą sritį ir tai padaryti dar prieš rinkimus. Ačiū. Pirmininkė, ačiū, ponia Albrechtai. Tėvos und ich möchte direkt daran anknüpfen, was. Ačiū, pirmininkė. Pradėsiu ten, kur Janas Filipas baigė. Žinoma, reikia tobulinti tas idėjas, kurias jau aptarėme ir kartu dirbdami padaryti tai e, įmanoma. E, norime paruošti realistišką dokumentą, kurį būtų galima e, pritaikyti įgyveninti praktikoje. Tokį dokumentą, kuris gintų asmenų teisės. Mums reikia nuostatų, kurie ir saugotų mm, asmens duomenys, bet taip pat ir duotų pakankamai mm, erdvės įgyveninti visus kitus įsipareigojimus. Nes kartais numatome tokią e, apsaugą, kad nieko daugiau padaryti negalima. Todėl reikia įsigilinti į skirtingų reglamentų taikymo sritį ir kaip, kaip, kaip tos sritis sąveikauja. Reikia apsaugoti asmenų asmeninį gyvenimą, privačiąją sferą, bet taip pat asmo turi turėti teisę prieiti prie interneto ir pasinaudoti tomis galimybėmis, kurios, kuriomis jis nori pasinaudoti, nepriboti jo, jo laisvės, kitaip tariant. gal tarkim jisai kreipsis dėl paskolos ar panašiai. Ir kartais, kai, jeigu asmens duomenų mm, apsaugos reikalavimai bus ypatingai griežti, tada tiesiog apribosime laisvę ir galimybės pasirinkti ir, ir, ir veikti. Taigi, reikia rasti e, pusiausvirą tarp asmens duomenų apsaugos ir žmogaus pasirinkimo galimybių. Tik, manau, apie tai mes kalbame, kai minime nuoseklumą ir, ir, ir bendrą teisinę bazę. Panas Albrecht kalbėjo labai konkrečiai apie visą dokumentą. Mums reikia e, sukurti bendrą, reglam, bendrą nuostatų sistemą, kuri būtų e, taikoma ES lygmenių. Manau, kad šitas pasiūlymas yra tikrai labai neblogas ir jisai gali būti veiksmingas. Negalime tikėtis, kad asmens duomenų apsaugos nuostatos išspręs visas kylančias problemas, nes problemos yra daug platesnės šioje srityje yra ir kitų esminių pagrindinių teisių, kurios yra svarbios ir apie kurias reikia kalbėti. Būtent tą mes ir siekiame padaryti, subalansuoti skirtingas problemas, kurios kartais net ir kertasi. Negalime mes apsiriboti tik tai vieną sritimi, o kitiems palikti spręsti e, tas problemas, kurios mums atrodo kontroversiškos ir sudėtingos, nes taip e, rizikuosime, kad asmens duomenų valdymo ar apsaugos pareigūnai už mus e, atliks šitą darbą, o nukentės greičiausiai piliečiai. Taigi, kaip, taigi pono Albrechto pasiūlymas yra labai išmintingas, bet nežinau, ar iš tikrųjų gyvenus tokį pasiūlymą mes gausime tą pusiausvyrą, kurios e, siekiame šituo dokumentu. Taip pat reikia turėti galvoje ir tiesioginę rinkodarą ir panašius klausimus. E, nuspręsti, kaip, kaip elgsimės, ar reikėtų daugiau informacijos, ar e, reglamentuoti reikėtų tokią sritį kaip tiesioginė rinkodara. Reglamentuodami tikriausiai mes sukurtume labai daug papildomų problemų, apie tai reikėtų atskirai pašnekėti. Manau, kad pranešėjas šią temą nekalba pakankamai reglamente. Uh, Galbūt dar nelaikas, bet iš tikrųjų reikėtų ateityje ir, apie, ir tai aptarti. Profiliavimas be abejo yra neigiamas reiškinys. Čia yra pateiktas labai aiškus apibrėžimas. Tačiau e, netarpiavimas, tarkim, kokia nors įmonė gali e, skirstyti e, klientus į pirmą kartą besikreipiantį klientą ir jau seną klientą ir tai galima jau laikyti profiliavimu. O, taigi, labai svarbu paruošti tinkamas apibrieštis, kad teisės aktas būtų įgyvendinamas, kad jį būtų įmanoma įgyvendinti. Reikia numatyti ir tai, kai bus nubriežtos ribos, jeigu bus piknaudžiavimo atvejų. Ten yra kalbama apie mėnesio terminą, bet ne visada tai įmanoma gyventi, nes pirmiausia reikia tą piknaudžiavimą e, identifikuoti ir numatyti, kaip bus elgiamas tokiu atveju. Reikia rasti tokį sprendimą, kurį, kurį būtų įmanoma įgyvendinti. Dėl principų mes visi sutarėme, bet klausimas kyla, kaip juos įgyvendinti. galime reglamentuoti tik tai tų duomenų, asmens duomenų apsaugą, kurie yra pateikiami e, savanoriškai. Galbūt reikia skirtingo laiko tarp skirtingų nusikaltimų. E, atvejai. Taip pat e, nepamirškime mes pramonės, labai svarbu užtikrinti e, duomenų apsaugą komercinėje srityje nuo komercinio naudojimo. Ir reikia, kad visi imtųsi savo prievolių, reikia užtikrinti atitinkamų dokumentų egzistavimą ir reikia aiškios teisinės sistemos, kad būtų galima visą tą padaryti. Dabar pereiname prie kitų gal šalutinių klausimų. Jau anksčiau minėjau apibrėžimus, pirmiausia, dėl e, duomenų subjektų. Ką darysime? Kaip apibrėšime asmens duomenis, kaip išskirsime teisėtą interesą ir kitus svarbius aspektus. Ir ar jau esame pasiekę tikslus, kuriuos esame nusibrėžę ir galime, ar galime eiti į priekį. Galvoti reikia realistiškai ir tai labai svarbu. Ir gali būti, kad mūsų požiūris bus visiškai teisingas, jį galima būtų apginti, bet jis nėra pakankamai ambicingas ir duomenys nebus deramai už apsaugoti. Mes turime užtikrinti, kad naudingai dirbsime. Uh, turėsime ir kitų galimybių, aišku, apie tai pakalbėti. Dabar viskas, e, daugiau nesiplėsiu, galbūt per šešėlinių e, pranešėjų e, posėdį dar šnekėsime ir ateityje per kitus posėdžius. Tik baigdamas pasakysiu, kad kol kas nematau, kad būtų norima pusiausvyrą numatyta, nes egzistuoja dviejopos funkcijos mes turime piliečiams užtikrinti apsaugą nuo neigiamo technologijų naudojimo, taip pat mes turime užtikrinti jiems laisvę naudotis e, tais dalykais, kuriems aktualūs. Ačiū. Pone Sipil. E, grįšiu prie to, kas buvo pasakyta pradžioje, bet mes, mes ir kalbame apie pradinius sustarimus, kurių pagrindų dirbsime toliau. E, jau daug kas dirba, nagrinėja komisijos pasiūlymus, daug kas nori tarti savo žodį ir dėl to atsiranda įspūdis, kad priemonės, kurias aptarėm, yra visiškai naujos ir ne, nereikalingai griežtos. Taip pat bandoma sušvelninti uh, apsaugos standartus nes e, sakoma, kad viskas bus pernelik sudėtinga ir nerealu. Taigi pasižiūrėkime, kas vyksta, e, kokie yra e, kai kurių susijusių asmenų interesai. Aš, mano nuomonė skiriasi nuo pono Voso nuomonės. Elektroninė žiniasklaida naudoja nemokamą reklamavimą ir kai kurie pasiūlymai dėl reklamos gali būti nemokami, bet mes turime užtikrinti, kad viskas bus aišku, nes jeigu aš noriu internetu užsisakyti daržovę ir knygų, tai nėra paslaptis, bet tai yra mano asmeninis e, reikalas ir aš galbūt nenoriu, kad ta informacija būtų perduota dar kokiams trims bendrovėms ar panašiai. Uh, ir kitiems piliečiams tai visai nerūpi, jie galvoja, kad dar geriau, kad duomenys paklius e, kitur, nes jie gaus daugiau pasiūlymų geresnių. Taigi pilietis turi būti laisvas. Ir vis tik tai e, ir sakoma, kad e, dabar bus nustatytas taisyklės, kurios suvaržys piliečius. Mes dėl to turime uh, sakyti, kad turi egzistuoti e, aiškus pritarimas dėl e, duomenų panaudojimo. Reikia pagalvoti, kokie, kokia pritarimo ar leidimo forma būtų derama. Jeigu bendrovė pardavinėja įvairius dalykus, pavyzdžiui, knygas, e, kelionių paketus ir reikia, kad asmuo kiekvienam uh, kiekvieną informacijos tipui duotų, gauti duotų savo atskirą sutikimą. Kartais informacija yra nemokama, kartais mm, yra kitaip. Ir kyla nemažai problemų. Pavyzdžiui, kartais yra siūloma dikai įsigyti knygas, bet ne viskas taip atrodo, kaip uh, yra taip, kaip atrodo, nes gali būti taikomi tam tikri mokesčiai. Ir teikiant pasiūlymą asmeniu galbūt tai nebuvo išaiškinta, nes žmogus gali galvoti, kad jis gaus nemokamą paslaugą arba prekę. Ir taip pat, jeigu pateiki duomenis bendrovė, tada bendrovė galvoja, kad tavo duomenis galbūt yra uh, naudingi ir jeigu tu gauni tarsi paslaugą ir prekę uždyką, tai taip tikrai nėra ir žmonės turi tai suprasti. Kiekvieną kartą žmonės turi turėti galimybę pagalvoti ir ne viskas kaip dabar yra, yra teisingai daroma. negali bendrovės esmens duomenų e, siuntinėti kitoms bendrovėms, kurios, pavyzdžiui, gamina e, šiltnamius, tos, kurios parduoda drabužius. Interneto bendrovės, kurios susima tiesioginiu marketingu, tiesiogiai bendrauja su klientais. Ir jeigu mes dabar mes galime net išmesti tam tikrus e, fiziškai atspausdintus pasiūlymus, skelbimus, reklamą. Bet e, reikia galvoti, kaip yra su asmens informacija ir reikia reglamentuoti šią sritį. E, asmenys turi teisę žinoti, kas vyksta su jų asmens duomenimis. Nereikia galbūt per daug apribojimų. Bet apskritai nedaug piliečių iš, įsivaizduoja, kas yra daroma su jų asmeniais duomenimis ir dėl to e, reikia kalbėti apie tai, kad jie mm, ne visą laiką supranta viską. Reikia kad žmonės žinotų, kad jie e, žino, kokios yra jų teisės susijusios su e, sutartimi, kad e, jie gali, kad jie turi teisę skūstis. Bet kartais užsisakant, ką nors internetu labai yra sudėtinga išsiaiškinti, kaip gražinti prekę ar pateikti skundą. Arba jeigu bandai skambinti, tai labai dažnai kas nuo, niekas neatsilieps kol kas egzistuoja labai nesubalansuotas ryšys tarp operatoriaus ir atskiro piliečio ir mes turėtume e, priminėti teisės aktus galvodami apie atskirus piliečius, užtikrindami, kad jie apsaugos taip, kaip kad visai teisė tai sikisi. Tikisi, mes turime e, numatyti deramą apsaugos lygį piliečiams ir turime taikyti priemonės, kurios būtų taip suformuluotos, kad ateityje interneto operatoriai negalės pasinaudoti spragomis. Mes turime užtikrinti patikrą, priežiūrą ir taip pat turime galvoti apie gana vientisus reikalavimus, taisyklės, kurie užtikrins piliečių apsaugą. nuo neteisėt prastai veikiančių, neteisingai veikiančių operatorių ir prekybininkų. Labai ačiū. Pirmininkės sako, ponė Latvard, atsiprašau, kad kalbu tokiu balsu suškimusi. Aš norėčiau pakalbėti apie vieną aspektą E, gana susirūpinę akademinio pasaulio atstovai į mane kreipėsi, pavyzdžiui, dėl devinto straipsnio nuostatų ir jų sąveikos 80-83 straipsnių. Pranešėjas siūlo dar pakeitimų tam tikrų tiems straipsniams ir sakiau, girdėjau, išgirdau susirūpinimo signalų dėl to ir nebus apriboti moksliniai tyrimai. E, tai gali būti susijęs su sveikata, politinė, religinė e, nuomonė ar požiūris. E, Pastarai dešimtmečiai girdėjome apie slaptosius skaičius, apie tai, kas vyko Irake ir Galbūt tai galėtų būti visai teisėtas susirūpinimas, tai ką aš išgirdau. Ir reikia, e, aišku, užtikrinti įstatymų taikymą. Bet pasižiūrėjus pasiklaususi tai, kas man buvo išsakyta, tas susirūpinimas ir paskui pasižiūrėjusi į dokumentą, pavyzdžiui, 336 pakeitimas jautrus duomenys gali būti apdorojami tik tai moksli, moksliniais tikslais, tik tai duomenų subjektų sutikimą gavus. Bet e, tie subjektai dažnai tikriausiai nenorės, kad jų elgesys ir nuomonės būtų kažkaip e, vertinami, komentuojami, tai galbūt susiję yra ir su teisėsauga sauga jų patraukimu atsakomybėn. Aš nelabai esu tikra dėl 324 pakeitimo, tai yra susiję ir su tam tikromis laisvėmis, žodžio laisvė. Sakoma apie e, išimtis. Sakoma, kad reikia numatyti išimtis, kai tai yra būtina tam, kad būtų galima suderinti privatumą ir teisę žodžio, žodžio laisvę pagal hartijos nuostatas. Dabar 83 straipsniai dėl sveikatos gali kilti klausimas, kaip mokslininkai užsimantis e, visai teisėtais moksliniais tyrimais arba, pavyzdžiui, žurnalistai, nes kur prasideda žurnalizmas, kur baigėsi moksliniai tyrimai. Ir galbūt būtų norima kokį nors klausimą aptarti, bet e, niekada nieku gyvų duomenų subjektas nesutiks e, duoti leidimą dėl jo asmens duomenų panaudojimo. Aš norėčiau daugiau paklausti jūsų plačiau apie šį klausimą. Tikrai aš nemanau, kad pranešėjo kėtimas yra riboti e, tam tikras akademinio pasaulio stovų laisvės. O galbūt e, mes, e, būdami neapdairus, atversime kelią plačiam jautrių duomenų naudojimui bet aš nenorėčiau, kad rezultatas būtų toks, kad viską užrakinsime spinomis ir kad mokslininkai ar tyriamąją žurnalistiką užsimantys žurnalistai negalės e, naudotis duomenimis, nes e, duomenų subjektai, aišku, nenori, kad jų duomenys būtų naudojami, bet, bet tai mums gali būti labai aktualu. Taigi aš nežinau, kaip iš tikrųjų čia yra ir galbūt aš pateiksiu pakeitimų. Ačiū, dabar kreipiuosi į komisiją. Dėkoju. Pirmininkė, pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad komisijos požiūriu taryba Dublinė penktadienį padirbėjo labai rezultatyviai, buvo labai svarbus trys klausimai aptarti. Pirmiausiai, administracinės e, sankcijos, e, namūkių išimtis ir e, teisė būti užmirštam. Mes supratome, kad taryba plačiai prasme pritarė mūsų pasiūlymams ir mes esame pasirengę dirbti toliau su valstybėmis narėmis, su parlamentu, kad būtų užtikrintas konsensas Dabar norėčiau e, dėl nuoseklumo mechanizmo ir duomenų apsaugos valdybos. Labai svarbu yra užtikrinti e, nuoseklumą ir e, tai yra labai svarbu, jeigu kalbėsime apie reglamentą. Komisija e, E, siekia užtikrinti e, nacionalinių duomenų apsaugos e, tarnybų nepriklausomumą. Ir tas klausimas buvo svarstomas teisingumo teisme. Taigi nekyla jokių problemų jokių klausimų dėl nepriklausomumo ir komisija e, vadovaujasi sutarties nuostatomis, jos yra nepaprastai aiškios, gal net kitų tarnybų atžvilgių taip aiškiai nėra jos suformuluotos, kaip dėl šių tarnybų nepriklausomumo. Taip pat labai svarbu yra nepamiršti, kad e, giminiško ar partnerių e, peržiūra sudarė įspūdį, kad tai nepasi, kai tai ne, neveikia gerai ES, bet kitose srityse konkurencijos teisė, telekomunikacijų direktyvai gyventinant, e, oro transportų, skrydžių laiko paskirstimo atveju e, dirba nacionalinės įvairios institucijos kartu, bet taip pat dalyvauja ir Europos Sąjunga. Tuose mechanizmuose komisija uh, vaidina vaidmenį, kurį turi vaidinti, tai yra ji saugo bendruosius Europos interesus. Būtent dėl šios priežasties mes pasiūlėme mechanizmą, kuris priešingai negu kad sakoma, kad komisija siekia e, nacionalinių duomenų apsaugos institucijų atskirus sprendimus panaikinti. Mes norime, kad komisija vaidintų tą vaidmenį, kuris jie numatyta sutartyje ir kuri jį vaidi, e, vaidina visuose mechanizmuose, kur dalyvauja su nacionalinėmis institucijomis. Ir mes norime, kad būtų gyventi tie bendri interesai ir kad būtų užtikrinta pusiausvė. Kalbu apie pagrindinės teisės ir e, bendrąją rinką. Mes e, labai e, rimtai abejojame dėl to, Ar teisė tai yra tai, kas yra pasiūlyta čia? Mes pritarėme e, pranešėjų ir kitų, kurie kalbėjo nuomonėms dėl to, kad turime kurti jau ant to, ką turime. E, ne tik tai galvojame apie duomenų apsaugos e, tradiciją, bet apie visą ES teisyną. Mes turime sutartį, kuri atsižvelgiant į parlamento reikalavimus 290-291 straipsniuose e, numato deleguotuosius aktus, deleguotojų aktų galės Europos komisijai. Tai buvo padaryta reikalavant parlamentui, o parlamentas vaidina atitinkamą vaidmenį šiame procese. O dabar pakeitimuose matome, kad e, parlamentas nebe uh, E, vaidins jokio vaidmens įgyvent e, Europos duomenų apsaugos tarnybos privalomasias taisyklės. Būtų labai keista, jeigu parlamentas užtikrintų, kad nebėra ES e, bendrų interesų atstovavimo tame mecho, mechanizme, kuriant taisyklės. Dėl atskirų bylų ar atvejų ir sprendimų, mes nemanome, kad yra įmanoma antrinėje teisėje jos pagalba sukurti nacionalinių institucijų kažkokią struktūrą, kuri galėtų priimti e, teisiškai saistančius sprendimus. Dėl tos priežasties mes siūlome mechanizmą, kuris uh, E, teiktų gairias ir e, sudarytų galimybės tam tikrose ribose komisijai suspenduoti tam tikrus atskirus sprendimus, bet e, kuris leistų atskirus sprendimus priimti nacionalinėms institucijoms. Kodėl mes siūlome tokią galimybę suspenduoti? Būtent tam, kad buvo numat, būtų numatyta papildomai laiko pagalvoti apie tai, ko reikia bendrų interesų labui. Nes norime, kad komiteto šio nariai dirbtų kartu su mumis, kad užtikrinta būtų, jog mes e, pasinaudosime geriausiąją praktiką, pasižiūrėsime į tuos mechanizmus, kur dirba valstybės narė su komisija, kad būtų užtikrintas nuoseklumas ir kad būtų išlaikytas bendrų interesų elementas, kuriam atstovautų komisija e, šiame, šioje atskirų sprendimų prieimimo sistemoje. Galiausiai norėčiau priminti jums, kad 66.1b straipsnėje mūsų pasiūlyme duomenų apsaugos valdyba turės galimybę e, taikyti e, pažangiosios praktikos gairias ir rekomendacijas nacionalinėse institucijose, bet uh, E, savo pobūdžių tai turi būti teisiškai neprivalomi dalykai. Dar norėčiau išreikšti įsitikinimą, kad jeigu šis mechanizmas veiks gerai, 29 straipsnio darbo grupė e, skelbs nuomonės apie tai, kaip reikėtų e, direktyvą interpretuoti, Ir jeigu šis mechanizmas veiks gerai, tai nebus labai daug atskirų atvejų, dėl kurių turės sprendimą priimti šį struktūrą, nes viskas bus padaryta eksante. O to būtent ir reikia piliečiams ir įmonėms. Jie turi būti tikri dėl įstatymo iškumo kiekvienu atveju konkrečiu. Ir tuo pačiu metu, jeigu šis mechanizmas e, veiks gerai, tai e, arba labai mažai, arba beveik iš vis nereikės deleguotojų vykdomųjų aktų įgyvendinimo, e, kuriuos numano 290-291 e, sutarties straipsnis. Taigi galbūt gali būti, kad nereikės, kad komisija e, dirbtų su valstybėmis narėmis ir parlamentu. Tiksliau, jeigu tai bus padaryta, tai bus neteisinga, nes e, tuo numato startis ir jeigu tai nebus įdėkta reglamente, mm, nebus geras rezultatas. Jeigu kažkas nepasiteisina, jeigu, pavyzdžiui, atskira duomenų apsaugos institucija e, netaiko 66.1b straipsnio, tai tada e, būtų galimybė E, vykdomųjų ir deleguotųjų aktų pagalba įgy... pareikalauti, kad tai būtų daroma, priimti teisiškai saistantį sprendimą. Taigi mes galvojame, kad reikėtų dirbti kartu, geriau apibriežti deleguotasias vykdomasias galės. Svarbiausia elementai, viskas, kas yra esminis, esminio pobūdžio, turi būti, aišku, apibriežta teisėkuros atstovo paties, bet tai, kas dabar siūloma, reiškia, kad viskas, kas turi būti konkrečiai padaryta, atsidurs struktūros. Rankose tos struktūros nėra numatyta ES teisėje ir be to nebus dirbama, kad būtų pasinaudota 290-291 e, straipsnio sutarties garantijomis įgyvendinant e, dokumentus. Aš tikiuosi, kad mes dirbsime su parlamentu veiksmingai, kad užtikrintume, jog interesai, kuriems atstovauja Europos komisija, atsispindės šiuose mechanizmuose tiek konkrečiais atvejais ir e, tiek e, kalbant apie deleguotusius ir vykdomosius e, aktus. Dėkuoju, dabar žodį vėl suteiksiu pranešėjai pana Albrechtai. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems kolegom tarusiam žodį. Turbūt e, nevertėtų aptarti visų atskirų pastabų, nes esu tikras, kad ir ateityje mūsų laukia nelengvos diskusijos. Na ir turbūt todėl tik tai bendro pobūdžio pastabas išsakysiu. Na, pirmiausia, manyčiau, tai, kas e, svarbiausia, kalbant apie misijos tekstą ir mūsų pakeitimus. Mes norim, kad e, konkrečios nuostatos būtų tinkamos, nes e, tos konkrečios detalios nuostatos labai daug kaliams. Kalbėjom su komisija apie tai, jog reikia mechanizmo užtikrinančio nuoseklumą, tačiau tebėra galimybė skirtingai kai kurios aspektus aiškinti. Ir manau, jo komitete į tai turėtumėm pasigilinti visi, ką, ką tai domina. Ir kalbant apie tai, e, ką aš siūlau, pastebėtumėm, kad tai yra susiema, tai yra komisijos pasiūlyme, tarkim, asmens duomenis, tvarkymo kontrolė. Pavyzdžiui, duomenis tų asmenų uh, prieš kuriuos įvykdytas seksualinis išvalis, nes yra ir teismo sprendimų dėl to ir iki šiol visuomet buvo taip. kad siekiame laikytis nuostatų, kad būtų užtikrintas asmenų anonimiškumas, negalima tiesiogiai nurodyti asmens, ypač e, kai kalba eina apie seksualinius nusikaltimus. Tačiau labai dažnai asmenį galima nustatyti, galima nustatyti jo tapatybę susijęs skirtingą informaciją, kuri nelaikoma asmens duomenimis. Praktiškai galima tai su, suosmeninti. Tad reikia būti labai atsargiems, nes asmenį galima įvardyti, nustatyti apatybę, sugretinus daug informacijos. Tad atsižvelgiant į tas problemas, taip pat neturėtumėm pamiršti į naujus poslinkius. Pavyzdžiui, kaip yra internete su techniniais standartais. kas priklauso nuo to, ar asmuo pateikė sutikimą, kad jo asmenys duomenys būtų naudojami, tad e, ko mes norėtumėm, kad būtų e, paprasčiau e, asmenims suteikti savo sutikimą arba jo nesuteikti duomenų tvarkytojams. Reikėtų tam tikro centro, kuris užtikrintų, kad tai būtų padaryta. Tad siekiant užtikrinti, kad tai būtų įmanoma, visų pirmą reikia, kad asmenys galėtų pateikti sutikimą grindžiamą informaciją. Iš esmės asmenys turi pateikti savo sutikimą. Ir čia neturėtų būti išimčių. Jeigu sutikimo nėra, jeigu jisai neduotas, tai reiškia, e, tai reiškia jo ir, ir nėra. Iš esmės asmuo turi pateikti savo sutikimą duomenų tvarkytojams tam, kad duomenys būtų tvarkomi internete. Norėtumėm, kad procesas būtų paprastesnis, kad e, žmonės būtų atsakingi už savo e, pasirinkimą. Ir neturėtų būti taip, kad e, žmonės yra apkvailinami, o tvarkytojai daro, ką nori daryti. Ir dar vienas nedidelis pastebėjimas. Uh, Pone Lutfar turėjo išeiti, bet vis dėlto norėčiau grįžti prie to, ką jis sakė, nes tai buvo gan įdomu. Kalbant apie tyrimus, reikia konkrečių nuostatų, nes e, tai būtų visuomenės interesų labui, tačiau tuomet reikėtų apibriežti, kas yra visuomenės interesas, o tai padaryti sunku. Kalbant apie duomenų tvarkymą atliekant tyrimus, reikėtų kalbėti apie statistinį anonimišką duomenų sugretinimą, kad asmens tapatybės nebūtų galima nustatyti. Nes jeigu tai yra jautrus dantė, e, duomenis ir jeigu galima sugretinus e, duomenis nustatyti tapatybę, turėtumėm būti atsargus. Pane Lutvar teisingai pažymėjo, kad e, svarbus aspektai būtų ir nuomonės e, laisvė, nu, kalbant apie teisinės procedūras. 80 pakeitim straipsnėje yra numatyta taisyklių išimtis. Mhm. ir teismai gali gyvendinti tai, kas yra numatyta 80 straipsnį. Žinoma, teisėkuros institucijos turi apibriežti ribas, kas yra saviraiškos laisvė, apie tai komitete jau kalbėjome. Norime užtikrinti, kad viskas būtų e, paprasčiau, kad būtų aiškiau, kokios nuostatos būtų taikomos šituo atveju, bet nemanau, kad saviriškos e, laisvės viso e, klausimo galime aptarti domenų apsaugos direktyvoje ir reglamente. Tai reikia vertinti na, vienu metu, kalbant apie teisinės procedūras, tai numatyta teisės aktuose. Ir jeigu teisės aktai jau įtvirtina uh, E, nuostatas skirtas e, tyrimams ir statistinį duomenų e, gretinimą. Tai turėtų būti nuostatos, kurios viskas supaprastintų ir, ir suteiktų galimybių, o ne sudarytų kliūtis. Tad tiek galėčiau papildyti diskusiją, sutikras, kad kovą tęsime darbą kai e, turėsime ir pakeitimus, ir kitų komitetų nuomonės. Tarkim, užimtumo komitetas turi pateikti nuomonę dėl užimtumo duomenų. Dėkui. Terminas pakeitimams teikti yra vasario 27-oji pakartosiu, o dabar pereiname prie paskutinio darbo atvarkės e, klausimo šią popietę tai e, darbinio dokumento e, svarstymas. Dokumentas e, parengtas rengiantis rengia, rengti pranešimą skirtą pagrindinių teisų padėčiai, standartams ir praktikai Vengrijoje. Ir šį darbinį dokumentą skirtą žiniasklaidos teisės aktams Vengrijoje pristatys bendra autoriai Rui Tavareš ir Renata Weber. Pirmiausia, sutikit žodį poniui Tavareš. Ačiū pirmininkė. Pirmininkė, atsiprašau, e, norėčiau pasakyti tiems, kurie nori išeiti iš salės. Padarykite tai kuo greičiau, kad galėtumėm tęsti darbą. Skiriu tam vieną minutę, nes e, sunku girdėti kalbančius. Gerai, dėkui, galite tęsti. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegos už tai, kad e, dalyvaujate keičiantis nuomonėmis dėl mūsų darbinio dokumento. Tai yra vienas iš e, dokumentų e, viso, viso paketo. Tai ir praeitų metų e, rezoliucija yra ir šio komiteto dokumentas dėl pagrindinių teisų žiniasklaidos laisvės pluralizmo Vengrijoje. Kaip žinote, uh, pagrindiniai mūsų darbo principai čia buvo išdėstyti, politinės frakcijos sutarė ir komitete, ir apskritai parlamente. Mūsų darbas turėtų būti vykdomas remiantis faktais, turėtumėm dirbti subalansuotai, siekdami bendro sutarimo Siekiant e, tikslo, turime atsižvilgti į konstitucinius ir administracinius pakeitimus vykdytus Vengrijoje pastarojų metų ir kaip tik tai e, siekiant to tikslo parengti du dokumentai. E, vienas dokumentas skirtas valdžios atskirimui, tai būtų teismų nepriklausomumas su Franku Engeliu, EPP šešėliniu pranešėju. E, čia e, dirbom, e, dirbome, bendrai pasirašiau tą dokumentą su juo, kitą dokumentą su mūsų komiteto pirmininku Fernando Lobės Agilė ir kartu pasirašiau. Ir šiandien kalbėsime apie trečią dokumentą skirtą žiniasklaidos pluralizmui bendrautorė Renata Weber. Netrukus parengsime ir ketvirtą darbinį dokumentą skirtą teisės viršenybei. Ir žingsnis po žingsnio išsamei apžvelgsime bendrą vaizdą, aptarsime visus nuogastavimus, kuriuos kėlė parlamentas savo rezoliucijose. Dokumentas jums buvo išsiųstas. Ir dabar norėčiau išklausyti e, tai, kas e, jūs neramina, išklausyti jūsų pastabas dėl šito dokumento. Norėčiau paminėti, kad Renata Weber apskritai šiais klausimais e, dirbo. Ir uh, Tai iš esmės yra e, kalba apie tai, kas mus neramina vienoje valstybėje narėje. Trumpai pristatysiu dokumentą. Kaip sakiau, dokumentas yra e, dalis vykstančio platesnio darbo. Parlamentas keitėsi nuomonėm su Vengrijos valdžia ir e, su kitom institucijom ir ES ir ne ES. Tas darbas toliau tęsiamas, nebaigtas. Tai reiškia, kad e, Vengrijos žiniasklaidos e, teisės e, aktai, tai dešimtųjų rūpjūčio teisės aktas, dešimtųjų gruodžio aktas, kiti aktai buvo pirmieji teisės aktai aptarti parlamente, komitete, plenarinėje sesijoje balsuota dėl dviejų rezoliucijų ir turbūt teisinga būtų pasakyti, kad rezoliucijos ir diskusijos padėjo užmėgsti dialogą su Vengrijos valdžia. Ir jau yra um, rezultatų. Darbinėme dokumente taip pat siekiame aprašyti diskusijų eigą įžangoje apžvelgėme teisės aktus svarbius nagrinėjimo temai, e, paminėta, paminėtos parlamento rezoliucijos, SBO vertinimas, Europos tarybos vertinimas ir e, taip pat e, Vidurio Europos universiteto mokslininkų vertinimai, komisija taip pat e, atsiliepia į parlamento išsakytą nerimą, dėrėjusi su Vengrijos valdžia dėl tam tikrų teisės aktų pakeitimų, susijusiu daugiausia su tokiais klausimais kaip e, konkurencijos teisė, bet žinoma ne vien. Iš esmės tai būtų klausimai susiję su kilmės šalies principu. Europos taryba išsakė platesnį nerimą. Daug kas siejasi su redakcijų nepriklausomumu. Galbūt pernelyg plačia e, taikymo sritim e, teisės aktų reikalavimų dėl registracijos ir Europos tarybai išsakius nerimą tai buvo pakeista. Uh, registracija buvo privaloma visos žiniasklaidos rušims, įskaitant internetinę. Ir čia, kaip sakiau, buvo padaryta teisės akto pakeitimo. Europos tarybos rekomendacijos, žinoma, yra platesnės negu komisijos. Kas būtų svarbiausia, tai tai, jog yra ir Vengrijos konstitucinio teismo sprendimas Tai 165 e, sprendimas rimtas 11-aisiais. Ir tuo sprendimu buvo panaikintos kai kurių teisės akto nuostatos, e, pavyzdžiui, 104 teisės akto nuostatos ir priemus konstituciniam teismui sprendimą buvo padaryti tam tikri Vengrijos teisės aktų pakeitimai. Ir tai yra rezultatas e, to, kad buvo keičiamas e, nuomonė su e, Vengrijos valdžia, vyko dialogas. Tai paminėta pirmoji daly mūsų darbinio e, dokumento. E, Europ, atsiprašau, Vengrijos parlamentas taip pat e, priėmė sprendimus tam, dėl tam tikrų pakeitimų. Ketvirtoji dokumento daly išvardyti klausimai, kurie toliau kelia nerimą. Todėl yra pateikiama rekomendacija peržiūrėti konkrečias nuostatas dėl registracijos, skaidrumo turinio reguliavimo, um, naujienų pateikimo uh, prievolių, ište, uh, šaltinio apsaugos. Uh, taip pat yra kalbama apie tai, jog reikalinga demokratinė priežiūra vykdomų viešųjų konkursų. Taip pat yra paminėtas įgaliojimų klausimas. Tai buvo ir anksčiau minėta, tas nerimas ir toliau išlieka, tad tiek apie uh, darbinio dokumento turinį. Kai mano bendra autorė pateiks e, savo e, vertinimą, būtų įdomu išgirsti e, kolegų kritiką, pastabas dėl šito dokumento. Ir dabar norėčiau padėkoti Renatai Weber jos biurui už bendradarbiavimą. Ačiū sekretariatui. Ir e, Dianai ačiū už visą darbą įdėtą šitą dokumentą. Na, o dabar norėčiau užklausyti kolegų pastabą. Ačiū ponui Tavarišui, pane Weber. Much, Ačiū pirmininkė. Nes norėtų kartoti to, ką kolega ponas Tavariš pasakė. Tačiau norėčiau pasidalinti keliais bendro pobūdžio pastebėjimais. Kai kalbame apie žiniasklaidos padėtį, žiniasklaidos laisvės padėtį Vengrijoje, labai svarbu suprasti, kad nežiūrime į šią problemą kaip visiškai atskirą nuo visuomenės. Labai svarbu žvelgti į visą Vengrijos visuomenę. Ir žiniasklaida ir žiniasklaidos laisvės problema matyti toje erdvėje. Negalime atskirti žiniasklaidos temos nuo kitų e, svarbių temų, svarbių įvykių, e, kitų svarbių e, Vengrijos valstybių valstybinių įstaigų ir visuomenės reformų. Būtent todėl tie teisiniai tekstai yra tokie pat svarbus, kaip ir pats supratimas apie tos teisinius tekstus ir jų poveikis. Manau, kad dabar yra, būtų naudinga pasakyti, kad žiniaslaidoje Vengrijoje dirbantis profesionalai šiuo metu ne, nepajuto, kad situacija geresnė negu, negu buvo prieš metus. Jie neman, nemano, kad jų kaip žurnalistų profesinis gyvenimas tapo lengvesnis ar labiau gerbiamas ir vertinamas. Jie nemano, kad sąlygos pagerėjo. Taip pat sąžininkai būtų pasakyti, kad mūsų vizito į Budapeštą metu susitikome uh, sutikome nemažai žiniasklaidos sektoriuje dirbančių žmonių ir su vos keliomis išimtimis tų, kurie dirba labai arti vyriausybės, visgi didžioji dauguma mums išsakė bent jau tokius nepatogius, nemalonius pasisk... nusiskundimus, tai kad jiems ne, žiniasklaidos padėtis nėra tenkinanti Vengrijoje. Taigi, visą tai pasakius, kyla klausimas, ką vyriausybė turėtų daryti, kad e, pasikeistų situacija. Manau, teisingas atsakymas būtų toks. Reikia teisinių aktų ir elksenos kad žiniaslaidoje dirbantis asmenys pasijustų apsaugoti ir kad jie jaustų, kad turi pakankamai laisvės atlikti savo darbą. Deja, kol kas Vengrijoje taip nėra. Keletas pakeitimų įvyko, nes Europos komisija pareikalavo. Visgi tiesa ta, kad labiausiai e, gazdinančios nuostatos yra neatšauktos. Todėl labai neramu, kad gali, kad vyriausybė, valdžia visada gali kištis į leidybos, į žurnalistikos e, darbą, baudomis, papeikimais, įspėjimais ir taip toliau. Ir įsigilinusi situaciją, aiškiai matyti, kad e, nesvarbu, kiek geros valios ar kiek vyriausybė rodo noro mus įtikinti, kad situacija yra kitokia, kad jie tikrai nesikiš, kad jie E, palieka žiniaslaidai laisvės. Visgi taip nėra, nes teisinės bazės tam nėra. Tos teisinės bazės reikia ir ta pusiausvara turi pasikeisti. Tai, ką dabar išsakiau, tai nėra vien tik tai mano mm, asmeninė nuomonė. Europos tarybos nepriklausomi ekspertai pateikė tokią pačią informaciją. SBO irgi pateikė tokias pačias išvadas. Taigi mano konkrus klausimas Europos komisijai yra toks, kągi jūs darysite, kad užtikrintumėte, jog visos šios rekomendacijos būtų įgyvendintos. <clears throat> Iš politinio požiūrio taško iš tikrųjų parlamentas, šis parlamentas turėtų pateikti pasiūlymą rezoliucijai ir, ir, ir už ją balsuoti, bet praktiškai žiūrint, Europos komisija turi tinkamus svertus dirbti su Vengrijos vyriausybė ir um, reikalauti tokių pakeitimų. Kaip sakiau, nenoriu smulkiau kalbėti, nes kartosiu tą, ką pasakė ponas Tavariš. Būtų labai įdomu išgirsti kolegų nuomonę. apie tą bendrą dvasę, kuris klando Vengrijoje tarp žurnalistų. Bet tai, kad iš vyriausybės pusės grėsia įsikišimas. Ačiū. Toliau kalbės ponia Gönts. Dėkuoju. Keletas žodžių. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad e, vertinimas ir pats pranešimas yra puikus dėl žiniasklaidos laisvės, pluralizmo teisinio pagrindo. E, detaliai aptariami teisės aktai reglamentuoja žiniasklaidą, jų prieimimo e, aplinkybės prieš daugiau kaip dviejus metus. Labai gera pateikta apžvalga įvairių mm, tarptautinių nuomonių, kritikos. Taip pat dėl e, susirūpinimo labai gerai viskas pasakyta, bet man kai ko pritrūko ko nebuvo pasakyta. Būtent kokį poveikį turėjo teisės aktą žiniasklaidos sityje. Daugiau kaip prieš dviejus metus jie priimti. Mes turime kalbėti ne tik apie teisinę aplinką, bet ir apie poveikį teisės aktų. Ir E, iš to pamatytume, kodėl mes e, reikalavome, kad žiniasklaida reglamentuoti prižiūrinti tarnybą būtų nepriklausoma. E, reikia mm, dėl to žiūrėti į pasiekmes, kaip pavyzdžiui viešoji žiniasklaida informuoja ar neinformuoja apie opozicijos mitingus ir panašiai, ar iškraipama informacija. Atlikta keletas tyrimų dėl pasiekmių dėl e, vienos radijos stoties, man atrodo, buvo priimti trys teismo sprendimai. E, dėl dažnių buvo numatyta e, teismo, teismas nustatė, kad turi būti numatyti dažniai, tačiau jie nėra užtikrinami visą laiką. Labai yra konkrečių savicenzūros pavyzdžių. Jūs minėjote e, vieną žinių agentūrą, naujienų agentūrą ir e, riziką, pavojų minėjote, kad tai yra MTI e, ir monopolijos rizika, bet informacija ir informacija iš šios agentūros teikiama nemokamai, taigi tai yra susijęs su tam tikromis monopolistinėmis tendencijomis. E, tai gali iškraipyti visą žiniasklaidos e, vaizdą. Labai svarbu kalbėti dėl to ne tik apie, kaip sakiau, teisinį pagrindą. Reikia pasižiūrėti tai, kas jau buvo pasakyta ir reikia kalbėti apie poveikį tų teisės aktų. Jau esame sukaupę pakankamai patirties, e, matome, kokius yra pasiekmes, Taip pat manau, kad galvojant apie kitą e, pranešimą, kurį rengė Renate, reikia kalbėti apie visą Europos foną ir rekomendacijas. Pagalvoti galėtume, kaip e, būtų galima užtikrinti žiniasklaidos e, laisvę ir pluralizmą ES mastu, ne tik tai valstybės narės mastu teisėjai, kurios aspektai teisės akto gyvenimas yra svarbu, bet reikia žiūrėti į pačią praktiką, kas vyksta ne tik subjektyviai, bet ir objektyviai. Ir turėtume pagalvoti apie europinį lygmenį žiniasklaidos laisvės ir pluralizmo kontekste. Ačiū. Ponas Engel, ačiū. Pirminkė, norėčiau padėkoti Tovareš ir Renatai Weber už jų darbą. Aš esu panašiai, panašiai sėtie e, dirbęs ir žinau, e, ką reiškia tie dokumentai, taigi dokumentas numeris 3 nėra išimtis. Mes žinome, kas yra aktualu, kas e, kritikuota, dėl ko e, pateikiami netokie jau labai draugiški ar malonus komentarai. Dabar turime jau tekstą, galime jį apsvarstyti, nagrinėti. Aš pateiksiu keletą pastebėjimų dėl mūsų struktūros darbo. Žinome, kad Vengrija dabar e, atlieka labai rimtą e, konstitucinę teisėkuros reformą, tai vyksta keletą metų. Vengrijos valdžia taip pat pripažino, kad e, šios reformos arba peržiūros e, metu, arba galvojant apie tai, koks yra poveikis tos, to, to viso įvertinimo naujo, ne viskas buvo padaryta tobulai. Ir E, darbas e, tęsiasi, taip pat ir e, žiniasklaidos laisvės sityje, taip pat ir kitose sityse, pavyzdžiui, priežiūros, dėl priežiūros institucijų bus priimti tam tikri teisės aktai ir panašiai. Kiekvieną kartą, kai mes, gal ne tiek mes, aišku, Europos parlamentas yra patvirtinęs rezoliucijų, bet buvo ir komisijos iniciatyvų, uh, yra Europos tarybos išsakytų e, pareiškimų, jos padalinių. Ir kiekvieną kartą, kai tokios, tos institucijos kritikavo tai, kas buvo patvirtinta ir gyvendinta Vengrijoje, Vengrijos valdžia visą laiką sureaguodavo. Ir aš e, tikiuosi, kad tai yra testinis procesas, kad jis nesibaigs ir nepasikeis. Dabar keletą žodžių dėl turinio. Šie dokumentai paprasčiausiai apžvelgia svarbius klausimus, nemini kažkokių naujų faktų. Jeigu žiniasklaidos laisvė nėra asmens laisvė, e, Vengrijos konstitucijoje, tai yra, pirmiau, taip, yra, tai yra pirmiausiai E, Vengrijos valstybės prievolė. Aš tą visai suprantu. Ne spaudos laisvė, o žodžio laisvė yra asmens e, viena iš pagrindinių teisių. Jeigu kalbėsime apie e, spaudą, žiniasklaidą, tai visai suprantama, kad valstybė nustato tam tikrus veikimo rėmus, o ne atvirkščiai. E, noriu pasakyti, kad visuomet yra vertinama tai, kas vyksta Vengrijoje pagal šią kategoriją, pagal kitas. Ir mano kuklė nuomonė ne viskas yra aktualu iš to, kas sakoma. Dabar dėl Konstitucinio teismo sprendimų. E, buvo priimta teismo sprendimų e, šioje srityje, bet paskui E, ir buvo kai kas paskelbta negaliojančiu. Ir visai neseniai Konstitucinis teismas padarė panašų dalyką dėl rinkimų įstatymo. Taigi jis paskelbė kai kurias, e, kai kurias teisės aktus ne, negaliojančiais. Aš nesakau, ar, tai buvo, ar tie aktai teisės buvo geri ar blogi, bet uh, E, kai kas insinuoja, kad e, konstitucinis teismas negali naudotis e, žmogu, žodžio laisvę ir veikimo laisvę, bet turiu konstatuoti, kad šis teismas veikia. Visos institucijos, kurios įkurtos Vengrijoje veikia ir konstitucinis teismas, kaip ir kiti, kiti konstituciniai teismai kitose valstybėse narėse imasi tų pačių veiksmų. Ir tai negali būti, negali būti sakoma, kad Vengrijoje kažkaip viskas yra labai juoda. juoda. Paskutinis pastebėjimas dėl klausimo, kuris e, užima svarbę vietą dokumente, tai yra e, sudėtis, paskirimas, priežiūros, e, reglamentavimo institucijų, taip pat jų vadovai. Turime panašių problemų teismų srityje Buvo kalbėta apie tas problemas, jos spręsto, išspręstos. Ir man susidaro įspūdis, kad tai e, galima priskirti kategorijai e, toliau vykstantis darbai ir kad Vengrijos valdžia žino, jog kitiems gali atrodyti, kad vyksta politiniai paskirimai dėl politinių sumetimų ir Vengrijos valdžia tikriausiai nori atsikratyti tokio įvaizdžio. Ir galiausiai pamatysime, kaip e, veiks ar pasiteisins jų dabartinės pastangos. Aš dar e, galiausiai noriu pasveikinti, pasidžiaugti tuo, kad dokumente labai daug faktų, privalau tą daryti, nes e, kitaip nukrypsime savo nuomonės, kurią pasakiau prieš du mėnesius. E, mes matome labai e, koncentruotos informacijos, faktų. Aš norėčiau padėkoti Jums ir aišku, kai bus rengiamas galutinis tekstas, reikės atsižvelgti į tai, kas bus įvykę Vengrijoje nuo dabar iki paskutinio dokumento, iki galutinio dokumento parengimo. Ponas Broms. E, vėlavau, nes turėjau e, dirbti kitame komitete. Darbo dokumentas numeris 3. Jame kalbama apie tai, kad reikėtų labiau įtvirtinti nuomonės žodžio laisvę. Aš visiškai sutinku su tomis nuorodomis. Aš dabar nenorėčiau ginti neseniai priimtų Vengrijos teisės aktų. Manau, kad e, valdžia esančios partijos Vengrijos atstovai tą gali puikiai padaryti. Ką aš noriu pasakyti, kad kitos ES valstybės narės gali būti apkaltintos, kad jos pažeidinėja žodžio laisvę, tą e, brangę, taip vertinamą laisvę. Neseniai Prancūzijoje buvo priimtas įstatymas, pagal kurį bet kas, kuris E, kvestionuoja armenų e, žudimo 15-1915 metais e, kaip genocido klausimą pažeidžia įstatymą. Ir dabar matome, kad tas įstatymas yra visiškai antiakademiškas. Yra ir kitų Europos šalyse pavyzdžių kur e, žodžio laisvė gali būti laikoma baudžiamuoju nusikaltimu. Ir viena iš tų šalių yra ta, kurioje dabar esame, kurioje gali būti uždraustos politinės partijos ir taip yra padaroma. Jeigu pasižiūrėsime į kitas kaltinamas šalis, kodėl mes e, tik tai kalbame apie e, žodžio laisvės suvaržymus Vengrijoje, niekur kitur. Ačiū dabar, ponė Bauer. Dėkui, pirmininkė norėčiau kelti du klausimus. Tam, kad e, pristatyčiau juos, pirmiausiai pasakysiu, kad teisės aktų prieimimo dinamika po to, kai buvo patvirtinta nauja konstitucija, yra tikrai įspūdinga. Vengrijos parlamentas yra patvirtinęs maždaug 350 įstatymų, tas padaryta per metus. Ir tai galbūt gali būti priežastis, e, kodėl tie įstatymai galbūt nėra tobuli, nebūtinai labai gerai suformuluoti ir kad juose pasitaiko klaidų. E, kadangi patiriamas didžiulis spaudimas, dirbama labai daug ir Vengrijos politiniai vadovai e, patys savo nusistatė, kad taip gali būti padaryta. Net ir Europos parlamente, kur atliekama labai daug poveikio vertinimų. Ir kartais mes labai lietai tvirtiname Europos teisės aktus, bet net ir tada mūsų teisės aktuose pasitaiko klaidų. O dabar, esant tokiai dinamikai, tai visai suprantama, kad taip gali atsitikti, e, kad ne visi teisės aktai yra tikrai tobuli. Bet ką aš norėčiau dar pasakyti? Iš to, ką sakė, reaguodama tai, ką pasakė ponas Engelis. E, taip, mes džiaugiamės tuo, kad mūsų konstitucinis teismas dirba, dirba labai gerai. Buvo anksčiau paminėta paskutinė byla e, susijusi su rinkimų įstatymu. Jis buvo sukritikuotas ir kai kurios jo dalys buvo panaikintos konstitucinio teismo. Taigi matote, koks didelis šuolis padarytas gal didesnis negu kad žiniasklaidos įstatymo srityje. Kas pažangu? Būtent tai, kad po tam tikros Europos komisijos, Europos parlamento, Konstitucinio teismo kritikos įstatymas buvo pataisytas. Ir man reagis, kad reikėtų tą pripažinti bent jau. Kita vertus, tikėtis absoliučios laisvės, man atrodo, yra iliuzija. Netgi mūsų uh, du ekspertai pripažįsta, kad Europos vert, sako, kad Europos vertybės turi būti e, įdėktos žiniasklaidoje. Ir sakoma, kad Europos vertybės turi būti svarbiausias dalykas žiniasklaidoje. Aš noriu pasakyti, kad visur Europoje yra problemų. E, Šiandieną sužinojame apie išpolius prieš graikų žurnalistus, kurie gynė e, vyriausybės taupimo priemonės. Taigi norėčiau paklausti gerbiamų pranešėjų. Aš tikrai vertinu jų darbą. Norėčiau paklausti jų, ar jie pastebėjo uh, cenzūros apraiškų. Aš, kadangi galiu naudotis e, Vengrijos žiniasklaidos paslaugomis, pastebiu, jog Vengrijos žiniasklaida labai e, griežtai kritikuoja vyriausybę. Pavyzdžiui, ATV. Galite sakyti bet ką, bet negalite sakyti, kad ATV yra pro vyriausybinė. Ir kitur žiniasklaidoje turinyje matome daug kritikos. Taigi mano klausimas, ar tikrai galime kalbėti apie cenzūrą kaip žiniasklaidos įstatymo poveikį? Antras klausimas. Jis susijęs su labai įdomiu pristatytų tyrimu dėl laisvos ir pluralistinės žiniasklaidos. Vyko diskusijos, susitikimas su nelikrios, buvo padarytas pareiškimas ir pranešimo ataskaitos autoriai akcentavo, kad reikia žiūrėti, įvertinti viso žiniasklaidos Europos Sąjungoje padėtį. Ir jeigu tai būtų padaryta, tai e, tas tyrimas nebūtų 50-500 puslapių. Tai buvo pasakyta. Ir dabar aš norėčiau gerbiamų pranešėjų paklausti, kaip jie įsivaizduoja e, dėl padėties Vengrijoje. Ar ta padėtis yra kažkokia speciali, ypatinga? o gal panašu yra visoje Europoje. Gal tik tai paprasčiausiai Vengrija atsidūrė po padinamojų stiklų. Ką Jūs galvojate apie tai? Ačiū. Thank you, Mrs. Bauer. And if you allow me... Ačiū, poniai Bauer. Jums leidus kolegos. Kadangi aš esu Vengrijos valdančiosios partijos atstovė parlamente, e, norėčiau išsakyti vieną dalyką. Kai buvo patvirtintas žiniasklaidos įstatymas, komisija labai greitai sureikalavo, pareikalavo pakeitimų, pakeitimai buvo padaryti, įstatymas buvo pakeistas. O po to Konstitucinis teismas priėmė sprendimą juo pripažino kai kurios straipsnius problematiškais, įstatymas buvo pakeistas. Po to buvo um, Europos tarybos uh, vertinimas, vyko diskusijos, buvo kalbamasi su generaliniu sekretorium, pir, uh, e, sutarėme dėl pakeitimų, dėrybos tebe vyksta. Ir uh, Yra patikinimų, kad pakeitimų bus ir kitų, jeigu to reikės, tos patikimus pateikė prie, <clears throat> vicepremjeras penktadienį. Tad visa tai vyko ir turbūt jau galime sakyti, jog turime pakankamai patirties to, kas buvo įvykdyta. Ir vis dėlto norėčiau pasakyti, jog esu dėkinga ponui Tavarišui, svarbu vertinti faktus ir taip iš tiesų svarbu vardinti, vertinti faktus, svarbu e, nuvykti į Vengriją, stebėti spaudą, žiniasklaidą. Na, ir pamatysite, kad yra spaudos laisvė Vengrijoje. Ir po šitiek metų turbūt jau turite pakankamai patirties, kad būtume tikri, kad e, tai egzistuoja. Jei susitiksite e, su gyventojais ir kai kas e, skūsis, tai pagalvokite, kad e, jeigu susitiksite su tais, kurie neteko darbo dėl taupimo priemonių ir jie, jeigu jie skundžiasi, tai e, taip gali atsitikti bet kurioje ES valstybei e, nariai, nesvarbu, ar tai būtų Vengrija, Graikija ar kažkur, kažkur kita valstybė narė tiek apie žiniasklaidą, bet konkrečiai apie šitą temą norėčiau pasakyti. Viskas, kas įvyko Vengrijoje, Vengrijoje pastarai mėnesį, rodo, kad taip iš tiesų Konstitucinis teismas dirba, veikia, atlieka savo darbą teismai yra nepriklausomi, taip pat lieka savo darbą. Ir netgi jei tai e, ne, nepatinka, Konstitucinis teismas priima e, sprendimus ir valstybė, valstybės valdžia turi to e, laikytis. Ir Nemanyčiau, kad tai yra labiau problematiška negu kit, nu, kurioje kitoje valstybėje narėje. Ir jeigu norėtume svarstyti, tai bet kurią valstybę galėtume paimti. Ačiū. Komisija buvo užduotas klausimas, nežinau, ar komisija norės atsakyti. Tai tuomet vėl sutiksiu žodį pranešėjų. Renata Weber taip pat norėtų atsakyti į kai kurias prisakytas pastabas. Ačiū. Džiaugiuosi, kad komisija pastabų neturi. Tokia mano pirmoji pastaba. Antra. Pamėginsiu atsakyti į ponios Bauer klausimus. Žinoma, ne man vertinti. Žinoma, nuomonę galiu turėti. kodėl valstybė praėjus 20-22 metam e, po e, režimo pasikeitimo turi, turi priimti mm, šitiek teisės aktų dabar. Taip tai vyko ir mano šalyje tai vyko, tarkim, 90-91-aisiais, nes režimas e, pasikeitė į valdžią atėjus naujai partijai. Uh, vyksta dideli pokyčiai ir tai neramina, nes neaišku, kodėl taip yra. Ir e, kai tai daroma greitai, kaip jūs minėjote, nėra laiko išdiskutuoti to su visuomenė, nėra laiko įsiklausyti visas nuomonės. Ir e, e, nauji teisės aktai negali atspindėti vis, visos visuomenės nuomonės. Ir tuomet, žinoma, ir atsiranda tokie trūkumai, prieštaringos nuostatos. Nežinau, ar Vengrija čia būtų unikali, tačiau, žinoma, yra problemų susijusių su žiniasklaidos teisės aktai, žiniasklaidos laisvė, pluralizmu ir kitose valstybėse narėse. Greičiausiai visose valstybėse narėse, nors e, nu, netokiu pačiu mastu. E, kas vyko Vengrijoje. Tos diskusijos jau vyko prieš porą metų. E, sausio e, pradžioje, 11-aisiais, buvo kalbama, kad žiniasklaidos teisės aktai, įstatymas Veng Vengrijoje sutelkė savy visas tas prastas nuostatas, kurias būtų galima rasti na, kai kurias atskiriuose valstybėse narystėje. Tai žinoma, darbas tebe vyksta ir galiu galbūt tik tai išsakyti norą, kad kai bus e, parengtas pranešimas ir kai e, eisime balsuoti, kad pasikeitimai įvyks ir reikės koreguoti pranešimą, e, tikiuosi, kad tai bus vis dėlto teisinga būtų pažymėti, kad praėjus dviems metams šitų žiniasklaidos teisės aktų įgyvendintų. Kai kurių pakeitimų pareikalavo komisija, tie, tie pakeitimai nebuvo tokie labai reikšmingi. Praėjus dviem metam, taip, rezultatas yra, pasiekmes yra tie, su kuo kalbėjom Budapešte, skundėsi ne dėl, ne dėl to, kad neteko darbo dėl ekonominės situacijos. Mums buvo pasakojamos e, istorijos e, apie tai, kaip jie e, jaučia spaudimą, kad cenzūra tapo kasdieniu reikalu. Ir visiškai pritarčiau. Taip, vyriausybė privalo užtikrinti žiniasklaidos laisvę Kaip tik tai todėl ta prievalio vyriausybei ir, ir tenka, kad reikia parengti e, teisės aktus, kurie tai užtikrintų šimtų procentų, galbūt netgi daugiau, perdedama pasakysiu, tačiau tai nebuvo e, pakeista ir e, yra ta pati valdžia, tie patys asmenys yra valdžioje jau, jau porą metų ir kaip tik tai todėl paminėjau bendrą aplinką. Prisimenu, kai, kai susitikusi buvau su teismų atstovais. Jie mums sakė, kai kurie e, teisėjai privesti išeiti į pensiją sulaukę 60 galėtų laimėti ir jie laimėjo, bet jie nebuvo gražinti į e, buvusius postus, kaip pavyzdžiui teismo e, pirmininkas. Aš sakyčiau, būtų pernelyg ciniška su tuo susitaikyti, jeigu norime kalbėti demokratiškai ir bijausi, kad tas pats atsitinka ir su žiniasklaida, tokia realybė. Ir taip. Uh, vertinu e, konstitucinį e, teismą, tačiau jeigu norime kalbėti skaidriai, tiesa yra tokia, greitai e, nemažai teisėjų turės išeiti iš, iš darbo E, ir pasižiūrėsime, kaip dirbs naujos sudėties e, e, konstitucinis teismas, nes žinome, kad jau kurį laiką tokie kaltimai išsako. Ponas Tavarėš. Ačiū. Ir mm, Renatai Weber ir visiems kolegoms, kurie pasisakė ir jums pirmininkė už, už nuomonę išreikštą. Mūsų modus operandi yra gana neįprastas. Nėra, yra, nėra įprasta, kad pranešėjas išėliniai pranešėjai rengia visus dokumentus. Dabar jau parengėme ir trečią darbinį dokumentą, greitai išdalinsime, išplatysime ir ketvirtą. Noriu pasakyti, kad man labai patiko, kai mūsų darbo rezultatas tikrai buvo labai puikus. Ir tą patį sako ir kiti kolegos, kurie ruošia kartu su manim šitus dokumentus. O svarbiausia, kad Europos piliečiai, vengrai, bet ir visi e, Europos piliečiai yra nors šiek tiek vengrai, kai mes visi kartu e, žengėme ginti vengrų teisės. Labai svarbu, kad piliečiai žinotų, jog Europos parlamente mes sprendžiame skirtingus klausimus, imamės labai skirtingų darbų, dirbame labai įvairiai. Yra laikas diskutuoti politiniam temom, kartais kontroversiškom, kartais netokiam kontroversiškom, o taip pat yra laikas ir būdai imtis darbo ir remiantis faktais atlikti vertinimą. Nors tai, ką mes bandome įvertinti, yra labai sudėtingas klausimas, tai yra teisiniai, konstituciniai, administraciniai ir net politiniai pasikeitimai. Reikia atsižvelgti ir į nacionalinį kontekstą. Taigi, tai tikrai yra labai sudėtingas klausimas ir labai sunku uh, pateikti bendrą paveikslą, kas atsitiko Vengrijos žiniasklaidoje, kai buvo priimti nauji įstatymai. Pasistengsiu komentarus apriboti būtent e, šias rytimi. Taigi, darbinio dokumento peržiūra. Bet, kaip jau sakiau, šitas darbas buvo tikrai labai naudingas. Dabar Niekas negali perskaitęs šitos dokumentus pasakyti, kad mes čia, e, kad randame tik tai epitetus ar kažkokį bandymą apibūdinti to, kas vyksta e, Vengrijoje, ar kažkokią demagoginę diskusiją. Tikrai ne vienas iš mm, šių dokumentų negalėtų būti pavadintas tokiais žodžiais. Ir mes tikrai labai stengiamės, kad e, taip ne, kad, kad būtent jie būtų šitie dokumentai pakankamai tobuli. Ir man džiugu pasakyti, kad visi pritarė, kad darbo dokumentai yra labai, labai neblogi. Nuo pat pradžių žinojome, kad šitas darbinis dokumentas bus labai sudėtingas. Nes visų pirma, šitą temą yra labai subjektyvi ir joje nuolatos vyksta pasikeitimai. Pritariu Kingos Gons komentarams išsakytoms mintims, kad viena vertus galima sakyti, kad šitas paveikslas nėra pilnas, kažko trūksta. Taip yra visų pirma, todėl, kad labai sunku apibūdinti, kas vyksta tokioje subjektyvioje srityje kaip žiniasklaida, bet dėl to galima kaltinti ir kitus faktorius. Reikėjo atlikti tyrimus dėl įstatymų, kurie, įstatymų, kurie jau galioja daugiau negu metus poveikio. Manau, kad žiniasklaidos priežiūros institucija pati turėjo atlikti ta, tokius tyrimus. Tai yra jų įgaliojimas ir vis, visų šalių žiniasklaidos priežiūros institucijos turi tokius įgaliojimus. Negalime pasitenkinti vien pirmų įspūdžių, kad žiniasklaidos pluralizmas egzistuoja, nėra jokios cenzūros, nes įsijungiam radiją ir atrodo, kad viskas ten gerai. ne šiaip savo šioje srityje egzistuoja akademinė disciplina, ne šiaip savo nacionalinės žiniasklaidos priežiūros institucijos turi remtis akademinė, um, akademinė disciplina ir įvertinti padėtį žiniasklaidoje. Reikia turėti anoniminę skundų tarnybą, kad galėtų žurnalistai skambinti ir sakyti, ar jie jaučia cenzūrą, ar jaučia spaudimą. Tai yra labai sudėtinga, bet nėra neįmanoma apibūdinti situacijos. Vienintelė problema yra ta, kad Europos parlamentas negali pats savo rankom, bent jau kol kas, atlikti tokių tyrimų. Tačiau Be abejonės galime pasakyti, kad tokius tyrimus reikėjo atlikti ir mes galim pasisa, pas, pareikšti, kad tokių tyrimų trūksta. Pluralizmas irgi yra labai subjektivus klausimas, bet nėra jau taip neįmanoma pluralizmo apibriežti. Čia dirba skirtingų frakcijų atstovai. Visi dalyvavo rengiant šį darbo dokumentą, taigi mes, mūsų modus operandi buvo pluralistinis jeigu dirba tam tikra priežiūros institucija, kurioje dirba tos pačios vien, tos, vien vienos partijos nariai ar atstovai, tai pluralizmo nėra. Ir tai yra vienas iš mūsų susirūpinimų, kurį išreiškim šiame dokumente. Kad valstybinė žiniaslaida dabar naudojasi kaip šaltiniu vieną vienintelę monopolinę žinių agentūrą. Jokio, jokio pluralizmo nėra. Bet kaip sakiau, pluralizmas nėra jau tokia sudėtinga savoka, jie nėra taip jau sudėtinga taikyti. Čia, tikrai, čia jos tikrai nematome. Būtų labai smagu, kad šiandien šiame komitete dalyvautų ir aukšto lygio um, žiniasklaidos Mums didelė garbė, kad šiandien dalyvavo aukšto lygio žiniasklaidos pluralizmo darbo grupė. Buvo kalbama mm, daug plačiau, ne tik apie Vengriją, apie visą Europą. Jie pasakė, kad valstybėse narėse, valstybės narės yra įsipareigojusios paruošti tam tikras gairias teisinę bazę, kad užtikrintų žiniasklaidos laisvę o ES turi paruošti bendrą, bendras gairias ir vertinti, ar jos yra įgyvenamos valstybėse narėse. Taigi, mes patys parlamente turime imti šios atsakomybės ir, ir komisija turėtų tą daryti, kaip Renata Weber apgailę stavo, kad komisija net nenori pasisakyti šio klausimu. Kolegė Bauer kalbėjo ir kiti, ar ir klausė, ar yra Vengrijoje cenzūra. Tai toks klausimas kyla, bet tai nėra esminis klausimas. Jei rimtai vykdome savo įsipareigojimus, turime kelti klausimą ne ar yra cenzūra, bet ar galėtų būti cenzūra, jeigu įstatymai yra taip surašyti. Ar gali būti cenzūra, jeigu žiniasklaidos priežiūros e, tarnyba yra tokios sudėties, jeigu e, E, jeigu mm, baudos tokios didelės, kad e, leidikla jaučia, kad e, gali jų verslas bankrutuoti ir taip toliau. Tai jeigu iš tokius klausimus atsakoma taip, tai tada Europos parlamentas jau turi kažką daryti ir nelaukti, kol galėsim pasakyti taip yra cenzūra. Nereikia laukti, kol bus ta cenzūra. Kalbant apie teismus, žinoma, teismai veikia. Mes žinome, ką jie nusprendė, žinome, ką vyriausybė atsakė į teismų sprendimus. Per daug neišsiplėsiu, nes mes jau patikėme du darbo dokumentus apie teismų sprendimus. Ir galiausiai atsakysiu į kolego Brons ir pirmininkės Kingos Gal komentarus. Europos Sąjunga nėra tobula, nebuvo tobula nei pra, ir, ir praeitie. Būtent todėl mes ir statome Europos Sąjungą, kūrėme Europos Sąjungą, nes žinome, kokia buvo mūsų istorija. Ta istorija nebuvo tobula ir dabar tai nėra tobula. Taip turime daug problemų, kai kurios jų kyla iš ekonominės krizės, kaip paprastas pilietis ir. ir žinių skaitytoja savo šalyje, aš jaučiu ir mm, tą patį galima pasakyti ne tik tai apie Vengriją, apie visas šalis. Ir kaip akademikas aš irgi jaučiu, kad, kad akademinė, akademinės laisvė, akademinė laisvė irgi reikia gerbti, jos irgi negalima pažeisti, kai akademikai irgi daro savo darbą. Aš esu pranešėjęs dėl vienos valstybės narės, jeigu būtų problemų ir su kitose valstybėse narėse, reikėtų šiame komitete tai svarstyti ir įdėti tokį patį, tiek pat sunkaus darbo, kaip ir Vengrijos atveju. Taigi, manau, kad šiandien ir taip jau per daug jau, taigi baigiu. Dėkuoju, ponė Tavarė, aš turiu pasakyti, kad ryt ryte mes pradėsime pusę dešimt darbą vyks koordinatorių posėdis, o komiteto posėdis prasidės tik 11 valandą. Koordinatorius kviečiu atvykti pusė dešimtos, dėkoju už vertimą, dėkoju už jūsų visų dalyvavimą.